žemėlapių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 Labą dieną, ačiū visiems, kad e, taip skaitlingai atvykote į posėdį. Iš tikrųjų gaila galbūt tie, kurie netėjo šiandien, rytoj gailėsis, kad nedalyvavo, nes mes turėsime priimti svarbius sprendimus ir aptarti svarbius klausimus. Norėčiau Jums pranešti, kad per koordinatorių posėdį mes apsisprendėme dėl tam tikrų pranešimų pasiskirstimo, galite visą tai perskaityti posėdžio protokole. Taip pat aptarėme kai kuriuos klausimus susijusius su įvairiomis kelionėmis, studijomis ir viešaisiais svarstymais 2010 metams. Aptarėme šios klausimus kol kas tik tai bendrais bruožais, nes dar turėsime daug ką patikslinti, nes kol kas mums svarbiausias dalykas buvo šios pasiūlymus bendrais bruožais pateikti pirmininkų sueigai. Taigi tikiuosi, kad e, visiems šiems mano išvardintiems dalykams pritarsite, o dabar norėčiau pristatyti Ronaldą Šenkelį tyrimų tarnybos vadovą ir jis yra pasiruošęs su mumis diskutuoti apie bendro tyrimo centro kuris yra pavaldus Europos komisijai veiklą, nes jo institucija iš tikrųjų turės didelės įtakos ateities Europos vystimuisi mokslinio tyrimų šrity, srityje ir mes apie tai anksčiau diskutavome, buvo išsakyta ir nemažai kritinių pastabų ir geriausia šiomis mintimis pasikeisti tiesiogiai su pano direktoriumi, taigi suteikiu Jums žodį, pana Šenkelį, džiaugiuosi, kad pas mus atvykote ir mes jau susitinkame ne pirmą ir aš tikiuosi ne paskutinį kartą. Taigi, pana Šenkelį, Jums žodis, ačiū labai, aš tačiau kalbėsiu angliškai. Gerbimi Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, man labai malonu yra Jums papasakoti apie mūsų veiklą bei apie mūsų ateities kryptis. Savo kalbai skirsiu maždaug 20-25 minutės. Gal galėtumėt parodyti kitą skaidrę? Taigi, aš pateiksiu Jums kelis pavyzdžius apie tai, kuo mes užsiimam, kas mes tokie esame ir ką ketiname veikti ateityje. Kita skaidrė - mūsų misija. Tai yra labai svarbu. Mes save suvokiame kaip Europos komisijos tarnyba, kuri turi teikti moksliniais duomenimis pagristas žinias ir patarimus. Aš vėliau Jums papasakosiu, kokias priemonės mes turime ir kaip dirbame. Mūsų darbas yra pagrystas mūsų misijos pareiškimu, ir mes siekiame konkrečių rezultatų. Mes šiek tiek esame išskirtiniai, kadangi mes esame vienintelė institucija, kuri turi valstybių narių suformuotą valdymo tary, tarnybą, kuri dalyvauja skiriant generalinį direktorių. Bet to mes turime Europos komisijoje ir naudotojų grupę, kuri tikrina mūsų darbą. Taigi, ne tik valstybės narės, bet ir mūsų pagrindiniai klientai įvairiose komisijos departamentuose tikrina ir stebi mūsų darbą. Be to mes bendradarbiaujame ir su Europos parlamentu. Bet apie tai aš kalbėsiu šiek tiek vėliau. Kitoje skaidrėje gal netaip aš nelabai gerai matosi, bet mes turime septynis in institutus keliose valstybėse narėse. Mes turime referencinių medžiagų bei matų. Uh, institutą čia Belgijoje. Toliau turime brandolinių tyrimų institutą Karlsrūhėje, Vokietijoje, energetikos e, institutą Niderlanduose, šalia Amsterdamo. Tris institutus turime Italijoje, piliečių saugumo ir apsaugos institutą, aplinkosaugos ir tvarumo institutą, bei dar vieną vartotojų apsaugos ir, ir, ir sveikatos institutą. Dar vieną įstaigą turime Ispanijoje, tai yra perspektyvių technologinių tyrimų institutas. Vis daugiau šis institutas įsitraukia į žemės ūkio, aplinkosaugos tyrimus. Ką mes veikiame? Svarbiausias mūsų darbas yra remti mokslo politikos formavimą ir gyvendinimą. Aš vėliau papasakosiu Jums apie priemonės, kuriamis mes siekime šio tikslo. Antra svarbi mūsų veikla yra operacinė parama. Tai reiškia, mes turime nuspėti, kokiu moksliniu žiniu reikės komisijai Mes stebime naujausius mokslinius tyrimus, stebime įvairiausius įvykius, krizės visame pasaulyje ir apskritai stebime, iš kur gali kilti grėsmė piliečiams. Ir be abejo mes dalyvaujam reaguojant visus šios e, įvykius. Mūsų klientai vertina mūsų pagalbą, ypač krizių valdymo srityje. Ir mes esame mokslinių techninių žinių uh, referencinis centras. Kitoje skaidrėje, tai yra šioje, jūs matote, kad mes dalyvavome formuojant įvairias politikos rytis. Silpniausias rytis yra politikos srities poreikių nuspėjimo sritis. Tai yra veiklos sritis, kuri yra susijusi su, su prognozėmis apie tai, kokios grėsmės gali kilti ateityje. Ir dar vienas rytis, kurioje mes dalyvaujame, yra jos įgyvendinimo įvertinimas, kurio tikslas yra įvertinti, ar užsibriežti tikslai buvo pasiekti. Šioje skaidrėje jūs matote mūsų biudžeto struktūrą. Matote, kad daugiausia lėšų skiriama yra klėstėjimui ir augimui remti, nemažai lėšų skiriama brandoliniams tyrimams ir solidarumui, aplinkai sveikatai, kaimo plėtrai, klimato kaitai. Brandoliniai veiksmai yra susijęs su reagavimu į tarptautinius brandolinius įvykius bei e, reagavimą į katastrofas. Šioje skaidrėje jūs matote, kaip mes remiame strateginį energetikos energijos technologijų planą. Tai yra mes e, nagrinėjame brandolinį saugumą, galvojame apie e, angliavandenį apie vandenilio saugojimo technologijas ir taip toliau. Šioje skaidrėje matote, kad mes pradėjome tyrimus dėl biokūro. Jums tikriausiai nėra žinoma, kad 60 procentų visų fotovoltinių modulių buvo patikrinti mūsų centro Kodėl būtina tai daryti? Nes labai dažnai teigiama, kad jie, jie dirba labai gerai, tačiau jei patikrinsite jų veiklą laboratorijoje, tai paaiškės, kad iš tikrųjų jų našumas yra kur kas mažesnis nei teigiama. Klimato kaita yra dar vienas pavyzdys. Jums tikriausiai žinoma apie tai, kad mes atliekam vadinamąjį modeliavimą. Prieš dviejus metus mes įvertinome, kas atsitiks, jei mes nemažinsime CO2 išmetimo. Ir taip pat nagrinėjome, kokiu veiksmu reikia imtis, jei mes norime, kad per artimiausius metus e, vidutinė pasaulio temperatūra nepadidėtų daugiau nei dviem laipsniais. Mes taip pat stengiamės atlikti integruotą duomenų analizę tam, kad galima būtų geriau suvokti klimato kaitos reiškinį. Galvojame ir apie globalius energetikos scenarius, nagrinėjame, kokie sektoriai daugiausiai išmeta CO2 ar, ar šiltnamio efektą sukeliančių dujų, įvertiname įvairių cheminių medžiagų poveikį aplinkai. Nagrinėjame ir dirbožėmio charakteristikas ir teikiame atitinkamas rekomendacijas susijusias su tolesnė e, žemės ūkio politika. Be abejo, mes e, labai glaudžiai bendradarbiavome su aplinkosaugos generaliniu direktoratu šioje veikloje. Toliau, aš minėjau, kad mes e, aktyviai dalyvaujame krizės, krizių padarinių naikinimo veiksmuose. Dažniausiai mes įvertiname žalą, padarytą žalą ir stebime, kaip ji yra likviduojama. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai vyksta žemės drebėjimas ar miškų gaisrai, kažkas prašo žodžio, ar ne? Gerai. Taigi, kai kur nors įvyksta gaivalinė nelaimė, mes remiame mūsų klientus ir įvertiname žalą. Nes taip, tik tai taip galima įvertinti reikalingą finansinę pagalbą bei užtikrinti, kad padarinių, katastrofos padarinių likvidavimui skiriama tiek lėšų, kiek iš tikrųjų reikia. Kitas e, skaidrėlė neįdomi, pereinam prie kitos. Čia jūs matote kelis pavyzdžius, kaip mes prisidedame prie Europos e, tyrimų. Mes e, bendradarbiavome su mokslinio tyrimų generaliniu direktoratu, stebime situaciją valstybės narėse, atskiruose regionuose ir rengėme analitinės ataskaitas apie kiekvieną valstybę narę. Mes renkame duomenės, kurie galėtų padėti mums kurti Europos e, tyrimų erdvę, siekiant e, konkrečių tikslų. Toliau jūs matote lentelę, kurioje yra nurodyti įvairių bendrovių, privačių investuotojų investicijos į inovacijas ir naujausias technologijas. Matote, kad čia yra nurodyt, nurodytos yra įvairios įmonės iš Junktinės karalystės ir JAV ir kitų valstybių narių. Taip mes stebime padėtį ir bandome pasimokyti iš ne tik iš valstybių narių, bet ir iš kitų pasaulio valstybių. Neseniai buvo paskelbta šios lentelės vertinimo ataskaita. Jos rezultatai yra labai geri, kadangi šios analizės rezultatai parodė, kad inovacijoms e, e, skiriama dažniausiai nuo 8 iki 9 procentų visų pajamų, visų investicijų. Tai mažiau nei jav, bet vis tiek yra gerai. Toliau genetiškai modifikuoti organizmai. Mes esame bendrijos referencinė laboratorija ir tai reiškia, kad mes koordinuojame visų ES esančių laboratorijų darbą tam, kad būtų užtikrinta, kad e, laikomasi standartų taikomų genetiškai modifikuotiems organizmams. Dabar rinkoje yra 40 genetiškai modifikuotų organizmų, tačiau mes manome, kad per ketverius metus e, jų skaičius padidės iki 120. Ir tai reiškia, kad mes turime labai atidžiai stebėti, kad autorizavimo taisyklių laikomasi visoje Europos Sąjungoje. Toliau, jūs matote, kad mes prisidedame prie bendros tyrimų erdvės kūrimo, suteikdami visą reikiamą infrastruktūrą, kad mes e, esame pagrindinė bendrijos referencinė laboratorija, kuri koordinuoja kitų septynių laboratorijų veiklą, bet o mes e, turime ir transporto sektoriaus emisijų laboratoriją. Bet o remiantis mūsų infrastruktūra, kiti ES tyrimo centrai gali bendradarbiauti ir, ir vykdyti savo veiklą. Kita skaidrė yra kiek komplikuota. Iš esmės rodo ekspert, žinių tinklą, remiantis kuriuo mes skleidžiame žinias ES bei prisidedam prie geresnio švietimo. Toliau. Yra kalbama apie pagrindinę mūsų komisiją, kuri jungia 15 tarptautinių ekspertų. Jie vadovauja seras Davidas Kingas. Neseniai buvo atlikta mūsų veiklos analizė šios komisijos analizę. Tai yra ši komisija atliko mūsų veiklos analizę ir pateikė nemažai labai naudingų rekomendacijų. Ir viena iš tų rekomendacijų yra tokia, kad mes turime aktyviau dirbti, dažniau imtis reikalingų veiksmų. Be to, viena iš jų rekomendacijų buvo įkurti patarėjo moksliniais klausimais viet, pareigybę komisijoje. Dar vienas e, dalykas Mums būtina išlaikyti yra aukštos kokybės mokslinius tyrimus. Tai reiškia, kad mes e, stebime įvairius leidinius, mokslinio pobūdžio leidinius ir mes įteikiam kiekvienais metais apdovanojimus už pasiekimus įvairiausiose sritise. Šioje skaidrėje jūs matote štai ką. Viena iš e, Davido Kingo vadovaujamos komisijos e, rekomendacijų buvo parengti korporatyvę veiklos viziją. Kitam dešimtmečiui tą mes ir padarėme. Ir e, kaip matote, mes taip ir stengiamės padaryti. Mes atėjome iš gamtos mokslų, pradėjome savo veiklą nuo gamtos mokslų. Ir dabar stengiamės plėsti savo veiklą. Daugiau dėmesio skiriame aplinkosaugos klausimams bei socialiniams klausimams, socialiniams klausimams. Ir todėl mums reikia daugiau žinių ir daugiau darbuotojų. Jūs matote ir kitus mūsų strateginius tikslus. Dabar, kai žinome, kokie tai yra tikslai, mes galime bendrauti su visais mūsų klientais komisijoje, su jais konsultuotis ir norėtume aptarti šį klausimą ir darbo grupėje su Europos parlamentu. Ir norėtume sužinoti iš visų šių suinteresuotų šalių, ką turėtume jūsų nuomonė veikti per, kitus, per kitą dešimtmetį. Dabar norėčiau pakalbėti apie tai, kaip mes galime bendradarbiauti. Kaip buvo pradėta įgyvendinti septintoji mokslinio tyrimų pagrindų programa, buvo nuspręsta, kad ir Europos parlamentas gali pasinaudoti mūsų turim, turimomis žiniomis. Mes atlikome nemažai tyrimų siekdami išsiaiškinti, kokie yra Europos parlamento poreikiai. Ir kitoje skaidrėje jūs matote, galime, kokias paslaugas galime jums pateikti. Pirmiausia, informuojame jūs apie mūsų veiklą, tam, kad jūs aiškiai žinotumėt, ką mes veikiame, tam, kad padėtumėme įvairiems komisijos departamentams, aplinkosaugos, sveikatos, verslo direktoratams ir taip toliau. Kokias politikos rytis mes stebime. Ir dažniausiai būtent šiuose sritise mes galime e, būti naudingi, teikdami jums reikalingą informaciją. Yra nemažai variausių būdų, kaip mes galime jums padėti jums sužinoti daugiau apie vieną ar kitą sritį. Praeitais metais buvo paskelbta studija apie genetiškai modifikuotų organizmų. Dėl tvariaus sukininkavimo ir dirvos erozijos, dėl chemikalų naudojimo ir galimo, galimo pavojaus sveikatai, o pristatyta studija dėl šio laikiškos biotehnologijos galimybių ir iššūkių. Kitoje skaidrėje matote, kaip dirbo interfejs darbo grupė. Mm, Raino Pasilina buvo ankstesnis pirmininkas. E, čia matote, buvo posėdis dėl to, ką daryti besivystančioms valstybėms padėti, mm, GMO nauda, tarša, integruota tarša, taršos prevencija, tai ir labai svarbu. Uh, kai eina kalba apie pramoninės įrenginius. Klimato kaita taip pat buvo viena iš temų. Tai tik keletas pavyzdžių. Ir dabar aš jau perinu prie išvadų. Atrodo, kalbėjau trumpiau nei sakiau. Europos parlamentas yra vienas iš pagrindinių dalyvių jungtinėme tyrimų centre. Uh, ir ypač su įtrė komitetu mes e, labai mielai dirbame. Galbūt nepakankamai esame žinomi jūsų tarpe, todėl ir labai apsidžiaugėme, kad jau kadencijos pradžioje esame pakviesti jūsų komitete, kad ir nauji nariai galėtų iš karto užmėgsti ryšius su mumis. Kita skaidrė rodo, ką mes dar darysime spalio 28 dieną bus pirmoji inauguracinė metinė jungtinio tyrimų centrų, centro paskaita. Dabar turime jau 250 užsiregistravusių. Ir Amerikos asociacijos mokslo pažangai vykdančioji direktoriai Ellen Dešne. Uh, vykdantysis direktorius taip pat dalyvaus ir e, jis kalbės jums apie e, JAF bendarbiavimą tokiu lemiamu momentu. Po to dar kitais metais, gegužė 3-6 dienomis, bus mūsų paroda apie jungtinių tyrimų centro veiklą ir labai kviečiu gerbiamus parlamento narius į abu šios renginius. Ir dabar sustosiu ir labai mielai atsakysiu jūsų klausimus. Äh, Ačiū labai, ponui generaliniai direktoriui, už šią išsame ir plačius apimties informaciją. Tačiau jūs sužadinote iš tikrųjų kolegų smalsumą ir nemažas jų skaičius norėtų užduoti klausimus arba išsakyti savo nuomonės. Reiktų dabar įsiaiškinti, kokia eilės tvarka. Ta darysime. Pone Gutierės Kortinės dabar klaus pirmoji. Muchas gracias, señor presidente, y gracias por la exposición. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat už jūsų įžanginį pasisakymą. Noriu paklausti apie tos didžiuosius centrus tyrimų, kurie yra taip pat ir tarptautinio pobūdžio, dirba įvairiose srityse. Manau, kad jie tuo pačiu metu turėtų stebėti ir mokslinio tyrimų politiką. Čia aš pasigendu tam tikrų dalykų. Pavyzdžiui, gebė, e, Europa sugeba diagnozuoti, nustatyti įvairius požymius, tačiau nesugeba pasiekti baigtinių rezultatų. Didžiausias skirtumas lyginant su mokslinio tyrimų darbu JAF ir kitose valstybėse. Dėja, kalbėtojos beveik negalima girdėti dėl įvairių techninių trikdžių. Taigi apie sprendimus norėjau pakalbėti. Iš tikrųjų, mokslinių tyrimų sėkmė yra beveik vienoda, rezultatai yra panašus, tačiau jie yra nepakankamai panaudojami. Ir e, manau, kad yra nepakankamai atsižvelgiamai atskirų regionų skirtumus, nes, pavyzdžiui, Sicilijoje moksliniai tyrimai turėtų būti kitaip vykdomi, atsižvelgiant jos geografinę padėtį, kitus aspektus nei kitose regionuose. Ir jūs norite dabar siūlyti įvairias iniciatyvas ir kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, žemės ūkija, siekiant užtikrinti tvarumą, galbūt per daug žvelgiama į praeitį. Vienas rašytojas, kažkada yra pasakęs komiksų autorius. Jis iš tik e, kalbėjo apie vaiką, kurio akis yra pakaušyje. Ne mes to iš tikrųjų negalime savo leisti. Patingai žemės ūkija. Ir žemės ūkis mums yra reikalingas, turime ją verstis, nes privalome užtikrinti žmonių aprūpinimą maistu ir mes turime siekti suderinti tvarumą žemės ūkėje su demografinė situacija, klimato kaita, gamybos apimtimis. Ir taip, čia reikia paminėti taip pat ir Europos politikos nesugebėjimą prisitaikyti. Pavyzdį galiu pateikti Rūks, rūpiučio mėnesį Nature žurnalas paskelbė straipsnį apie REACH direktyvą. Ten teigiama, kad Europoje dabar bus daroma 50, atliekama 50 kartų daugiau bandymų su įvairiais gyvūnais ir panašiai, prieimus ryš direktyvą buvo siekiama kaip tik atvirkštinio efekto. Dar keltas pavyzdžių Norvegijoje tarkim, daug e, kur kitur Europoje mes bandome priminėti įvairias direktyvas, pritaikytis pavyzdžiui dėl švino uždraudimo e, degalose ir panašiai, dėl įvairių istorinių pastatų išsaugojimo Kitas pavyzdys yra tas, kad ES moka subsidijas už, sakykime, alyv, alyvmedžių giraičių iškirtimą, o iš tikrųjų alyvmedžiai yra tie medžiai, kurie padeda išlaikyti, išsaugoti dirbožėmį. Taigi reikia atkreipti didžiulį dėmesį į tai, kokį poveikį daro mūsų primami teisės aktai, nes mes kartais greuname tai, kas jau buvo seniai sukurta. Ačiū dabar, kurie yra dekampos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau padėkoti ponui profesoriui Šenkeliui už jo puikų jungtinių tyrimų centro pristatymą. Aš manau, kad e, šis tyrimų centras pakankamai spūdingai vystėsi laikui bėgant ir man buvo labai įdomu klausytis jūsų minčių apie centro istoriją ir e, sąlygas, kuriomis jis buvo įsteigtas. Taigi galime konstatuoti, kad per pastaruosius 30 metų centro raida netgi pakrypo tam tikromis nelabai iš pat pradžių prognozuotomis kryptimis. Žvelgiant į atitinkamus dokumentus, juos skaitant, man atrodo, kad jungtinis tyrimų centras per pakankamai trumpą laikotarpį e, sugebėdavo reaguoti į Europos institucijų teiktas iniciatyvas, pavyzdžiui, dėl brandolinių tyrimų kontrolės, geniškai modifikuotų organizmų, įvairių pandemijų, nes centras suvokė, kad e, būtent e, tokio pobūdžio tyrimams reikia skirti didžiausią prioritetą tiems švelniesiams tyrimams. Tie tikslai iš tikrųjų labai kilnus, tačiau noriu paklausti, ar jūs ir toliau ketinate taip elgtis, jau esate sukaupę pakankamai svarios patirties ir noriu paklausti, kaip jūs dabar sukurtumėte organizaciją tokio pobūdžio iš naujo e, nuo pat pradžių, E, jeigu reiktų tą dar kartą daryti, ar vėl pasirinktumėte tokį organizacijos veiklos pobūdį, ar bandytumėte e, ką nors keisti, pavyzdžiui, artimiesiams dešimčiai metų, turint omenyje, kad e, artimiausiu laiku bus priimta naujoji, patvirtinta naujoji finansų perspektyva. Norėčiau išgirsti jūsų mintis apie tai. Ačiū, kolega Gėrikas. Schenkel. Komisja, aby legitymizować naukowo swoje działania w zakresie tak zwanego pakietu klimatyczno-energetycznego, oparła się na. Ačiū, aš noriu užduoti klausimą. Aišku, kad komisija turi e, mandatą klimato paketo klausimų, tačiau tam mandatui buvo pritaikytas nelabai tinkamas modelis, e, kuris susivedė į vieną faktą. Tai yra CO2 e, kiekio pasikeitimai atmosferoje. Jūsų mokslo tyrimų centre galbūt yra dirbama labiau visapusiškai, labiau pagristai, galbūt vertinama saulės aktyvumo pasikeitimai, kiti techniniai veiksniai, kurių yra tiek daug. Kodėl yra pasirinktas tik tai vienas veiksnys, tai yra CO2 kiekis? Jūs geriau negu mes puikiai žinote, kad uh, matematinės formulės galima įvairiai įtakoti, žiūrint nuo to, kokius rodiklius, kokius uh, koficientus ir veiksnius pasirinksi. Taigi mums reikia nuoseklesnės analizės ir jeigu jūs žinote apie geresnį modelį, gal galėtumėt mums papasakoti. Udi. Įdomus klausimas, kolega Odi. Euh, Ačiū pirmininkė. Aš irgi, generalinė direktoriau, norėčiau pasveikinti Jūs su tuo puikiu pristatymu, kurį mums padarėte. Noriu perduoti parlamentarų nerimą. Piliečiai, kuriuos mes atstovaujame ir mokslo tyrimo institucijos, su kuriamis palaikome ryšius, uh, tai yra viešieji, privatus, nacionaliniai mokslinių tyrimų centrai, nerimauja dėl to, kaip viskas keičiasi, kaip evoliucionuoja. Ir tikrai čia nieko nėra naujo, ruoždamasis šiam posėdžiui. Mm, aš pažiūrėjau tai, ką e, ką Skarab jau minėjo apie 2000 apie ankstesnius metus ir jūs minėjote, kad labai, e, kad galėtumėt duoti patarimų, suvadinti patariamąjį vaidmenį. Ar ir mūsų komitetui taip pat? Noriu paklausti, ar galėtumėt mums pat, m, duoti patarimų, kaip reikėtų keisti, kokią linkme reikėtų pasukti ES mokslo tyrimų politiką? Nes čia logikas galbūt iš trijų elementų susidėtų tikrai labai sudėtingame um, mokslinio tyrimų kontekste. Tai būtų tarp, tarp vyriausybinis tas aspektas, tai yra tai, kam, ką prižiūri vyriausybės, kam vadovauja vyriausybės. Antras būtų elementas tarp institucinis elementas, tai yra įvairios mokslo tyrimų įstaigos, institucijos. Ir trečias elementas būtų tas ben, jau bendrijos etapas, planas toks. Ir aš norėčiau paklausti, kaip būtų galima užtikrinti tarptų trijų elementų nuoseklumą, kad būtų suformuluota ES mokslo tyrimų politika. Ir paskutinis klausimas e, dėl finansavimo. Šiandien, jeigu neklystu, apie 80 procentų mokslinių tyrimų finansuoja valstybės narės. Ir tie mokslo tyrimai vykdomi valstybėse narėse. Kaip e, nedidinami viešojo sektoriaus išlaidų galėtumėm užtikrinti pažangą šioje srityje? Gal gal šis žemės ūkių pritaikytą požiūrį galėtumėm pritaikyti ir čia, pavyzdžiui, užtikrinant, kad bendrijos indėlis būtų didesnis. Ar tai būtų pageidautina, ar tai būtų naudinga. Ir dar vienas dalykas, dėl, jūs minėjote ryšius su Europos investicijų banku. Ar jūsų manimų ši priemonė yra naudinga, ar jūs e, palaikote gerus ryšius, ar galima būtų pritaikyti e, finansavimą iš šio šaltinio mokslo tyrimų programai finansuoti? Taigi, norėjau perduoti parlamentarų tą nerimą, būkštavimą. Aišku, mes turime komisarą, kuris daro tą, ką jis gali. Tačiau kaip moks, Europos mokslo tyrimų institucijos direktorius, ką Jūs galėtumėt pasakyti, kokia turėtų būti tolesnė eiga, kad mes galėtumėm atsilaikyti e, pasauliniai konkurencijai. Kaip e, Degolis sakė, na, turim tokius mokslininkus, kokius turim, bet ką reikia Gerai, kad turime tuos, kas ieško, bet reiktų, kad ir rastų jie kažką. Muchas gracias, señor presidente, señor Schenken. Ar yra Madurėl, ačiū. Pirmininkė, ponė Šenkelė, ačiū Jums už Jūsų pranešimą. Iš tikrųjų, mums, kaip ir visi Jūsų ankstesni pasisakymai, šiame komitete buvo pakankamai naudingi. Aš esu nauja parlamentarė, ir matau jūs pirmą kartą šiame komitete. Jūsų jungtinio tyrimo centro veikla iš tikrųjų labai svarbi, o iki šiol nėra pakankamai gerai žinoma Europoje ir taip pat šiame parlamente. Todėl esu įsitikinusi, kad jūsų vykdomas darbas yra labai naudingas. Tačiau kasdienėme gyvenime galbūt nėra viskas taip paprasta, todėl tai būtų įdomu mums išgirsti ir apie tai, su kokiamis problemomis jūs daugiausiai susidurėte savo jungtinio tyrimų centro kasdieninėje veikloje tam, kad galėtumėte atlikti tuos darbus ir funkcijas, kurios jums yra svarbiausios, tam, kad galėtumėte pasiekti svarbiausius savo tikslus, tai yra padėti komisijai priimti politinius sprendimus. Galbūt tai yra jūsų veiklos nepriklausomumas arba tam tikri finansavimo sunkumai. Apie tai būtų įdomu išgirsti. Na ir konkretų klausimą dar vieną noriu užduoti. Ar rengiate jau kokius planus, o galbūt jau dirbate ties naujojo Europos inovacijų ir technologijų instituto steigimu. Ir taip pat norėčiau pratesti pono Odį klausimą ir mintis. Jūs kalbėjote apie savo mokslinės politikos veiklą, tai yra apie kontaktus tarp mokslinio tyrimų centrų ir pramonės įmonių. Būtų įdomu išgirsti, ar jūs taip pat ir prisidedate kaip nors prie Europos mokslinio tyrimo erdvės kūrimo, pavyzdžiui, atlikdami tam tikras analizės, siekdami ieškoti geriausių, tinkamiausių mokslinių tyrimų vidaus rinkos egzistavimo galimybių, koordinuojant mokslininkų veiksmus su tam tikrais politiniais sprendimais nacionalinėse valstybėse. Tokie būtų mano klausimai. Ačiū. Dabar kolega Beauty Kofar. Ačiū, ponė pirmininkė, generalinį direktorių. Viena iš savo skaidrių jūs atkreipėte dėmesį į tai, kad jūsų jungtinis tyrimų centras norėtų tapti svarbiausią instituciją, į kurią galėtų kreiptis Europos politikai siekdami pasikonsultuoti prieš priimdami atitinkamus politinius sprendimus mokslinio tyrimų srityje. Aš tikiuosi, kad mano klausimas arba pastebėjimas neskambės per daug pašaipiai, jeigu aš teiksiu, kad tarybai bus pakankamai e, sudėtinga jūs kreiptis, nes gali visą laiką taryba kreipiasi į savo atitinkamus nacionalinius tyrimų centrus, tačiau galbūt parlamentas galėtų tapti jūsų rimtesnių klientų. Kaip Jūs manote, toks bendradarbiavimas turėtų vykti, kaip turėtų būti plečiamas tam, kad e, ta Jūsų misija, kurią savo esate išsikėlę, iš tikrųjų neliktų vien tik tai ambicija, tačiau taip pat ir būtų pakankamai pamatuota. Ačiū pirmininkė. Malonu, kad pas mus atvyko daktaras Šenkelis ir papasakojo mums apie jungtinių tyrimų centro veiklą, kurią aš atidžiai stebėjau per kelias savo darbo kadencijas. Klausiausi kolegų pasisakymų su dideliu susidomėjimu. Ir man būtų labai įdomu Net dar labiau įdomiau išgirsti, kaip jūs atsakysite į ponios Gering, pono Gering klausimą apie alternatyviuosius e, mokslinius tyrimus. Ir pono Audi minti, e, pakomentuotumėt, kaip galima būtų mokslinis tyrimas prisidėti prie geresnės žemio ūkio politikos. Ir ponios Campbells e, pastabas apie tai, kaip jūs galite pasinaudoti turimomis lėšomis. Mes tengiamės, kad jums skiriamas finansavimas nebūtų mažinamas. Aš nekalbu apie jo didinimą, bet aš jūs tengiamės, kad jis būtų bent jau išlaikytas toks, koks yra dabar. Taigi, kaip jūs naudosite tas lėšas. Tačiau mano pagrindinis tikslas, kaip paprašiau žodžių, buvo paraginti kolegas pasitaikius progai apsilankyti viename ar keliuose Junktinių tyrimų centro institutuose. Aš nekartą lankiausi ir Įspros ir Kalsrūhės institutuose. Tai buvo labai įdomi patirtis ir jeigu jūs galėsit, tai tikrai labai siūlyčiau jums tenai nuvykti. Ir norėčiau pasidžiaugti jūsų iniciatyvą surenkti parodą kitais metais čia parlamente apie jūsų centrą. Na, galiu Jums pasakyti, kad Jūsų inauguracinės kalbos, ko gero, neklausys labai daug parlamentarų, kadangi tai yra tą savaitę, e, paroda bus atidaroma tą savaitę, kai mes vyksime savo rinkiminės apygardas. Bet bet kuriuo atveju aš norėčiau paraginti kolegas būtinai apsilankyti šioje parodoje ir aš dar nekartą kalbėsiu apie tai šiame komitete. Dėkuoju. Ačiū, kad atkreipėte į tai dėmesį, kolega Čičisteri. Galbūt mes galėtume šį klausimą dar kartą aptarti per koordinatorių posėdį, galbūt atitinkamą pasiūlymą galėtume visam komitetui pateikti ir e, šią parodą galėtume konkrečią netgi vietą numatyti ir laiką. Kolega Vaugan dabar. Ačiū, pirmininkė, aš pirmą kartą išklausiau centro veiklos pristatymo. Iš tikrųjų, manau, kad e, centras yra pakankamai įdomi institucija, ypatingai atliekant e, poveikio analizę, renkant e, įvairius rodymus. Galbūt galėtumėte šiek tiek daugiau pakomentuoti apie tai, kiek darbuotojų turite, šiek tiek daugiau skaičių pateikti ir uh, Jūs taip pat paminėjote klimato kaitos problemas. Man atrodo, kad nemažai akademinių ir mokslinių organizacijų visoje Europoje panašius tyrimų modelius yra pasitelkusios. Ir e, vakarų Velse, pavyzdžiui, yra atliekamas kompiuterinis modeliavimas panašių scenarių. Noriu paklausti, ar jūs bendradarbiaujate su tomis organizacijomis, ar keičiatės atitinkamą mokslinio tyrimų informaciją sukauptą medžiagą, nes tokiu būdu būtų galima išvengti darbų dubliavimus. Pirinkas, ačiū labai. Daug klausimų buvo užduota, ponė generalinė direktoriaus Šenkelį. Jums dabar suteikiamas žodis ir galimybė į visus klausimus atsakyti. Tikimės, kad galėsite į daugumą užduotų klausimų atsakyti. Jeigu kai kurie liks neatsakyti, tai turėsime tą padaryti kitomis aplinkybėmis. Dėkoju. Aš tenksiuosi atsakyti į klausimus jų patikimo tvarka. Pone Gutierrez iškėlė daugybę klausimų, kurie iš tikrųjų yra svarbus. Tačiau aš turiu dar kartą pakartoti, kad mes turime dirbti fokusuotai. Aš negaliu dabar per nelik įsigilinti į detalės, bet mes galime dirbti tik septyniose ar aštuoniose pagrindinėse sritise. Mes ieškome sprendimų. Moksliniai tyrimai, mūsų tyrimoji veikla pirmiausia yra skirta tam, kad mes surastume kaip galima būtų spręsti opiausias problemas, būtent tose minėtose mano sritise. Mes negalime iš tikrųjų užsiimti labai novatoriškais, e, naujoviškais moksliniais tyrimais. Mūsų žmonės puikiai išmano savo sritį ir jie siekia suderinti mokslininkų turimas žinias, kuriant galim, galimus pusimos politikos variantus, ieškant sprendimų ir taip toliau. Taigi mes negalime priepti visų jūsų minėtų sričių. Vienas iš jūsų klausimų buvo susijęs su REACH. Vienas iš buvusių mūsų. Uh, Ekvan vadovų dalyvavo atliekant e, tyrimus dėl bandymų su gyvūnais. Ir jis taip pat buvo, dalyvavo e, vertinant ryč poveikį. Ir aš kart irgi dalyvavau susitikimuose su įvairiais mokslininkais, kuri, kai buvo kalbama, kiek gyvūnų reikės e, tam, kad galima būtų tinkamai atlikti toksiškumo bandymus. Ir norėčiau Jums pasakyti, kad reikia apskritai atsižvelgti į visas turimas mūsų žinias, ne vien apie kokius nors šokiruojančius e, dalykus ar skaičius. Taigi aš galiu Jums pasakyti, kad e, mums nepatiko paskelbti duomenys, kadangi jie buvo iškreipti. Ir mes padarėme aišku pareiškimą šiuo klausimu nes norime dirbti skaidriai. Ponui Karjero da Campos galiu pasakyti, kad e, tai, ką jūs pasakėte, mane nudžiugino. Mūsų klientai yra patenkinti mūsų darbu, pirmiausia dėl to, kad mes nuolatos jų tairaujamės, kaip jie vertina mūsų darbą. Aš nuolatos e, stengiuosi susitikti su svarbiausiu mūsų uh, klientų atstovais ir mes kalbame apie tai, ką mes galėtume kartu nuveikti per ateinančius penkerius metus, kokius klausimas mes turėtume nagrinėti. Mes e, nesame vienišas karys lauk, kovos laukia. Mes turime daugybę partnerysčių, partnerysčių ir mes dirbame įvairiuose tinkluose. Vien savo iš galimės vargo ir galėtume iš tikrųjų atlikti mums pavestas funkcijas. Zosų sudėtingiausias klausimas buvo susijęs su tuo, kaip aš e, sutvarkyčiau e, centrą, jei galėčiau tą padaryti. Aš e, tikrai nesiremčiau geografiją, kadangi jei tais atvejais, kai mes turime uh, tarp disciplininės e, tyriejų mokslininkų komandas e, pernelik išsiplėsti geografiškai yra sudėtinga. Bet mes tengiamės daryti tai, kas yra įmanoma, naudojamės video konferencijomis ir stengiamės visai kitaip palaikyti ryšį. Toliau jūsų pastaba apie finansinę perspektyvą ir naują strategiją. Kitaip tariant, buvo siekiama plėsti mūsų veiklą, nedidinant išlaidų. Gal tai ir buvo neteisingas sprendimas, bet e, aš manau, kad mes padarėm taip, kaip turėjom padaryti, mūsų vadovai taip pat taip mano, mums pritarė ir mūsų klientai. mes turėtume gilinti e, žinias tose sritise, kuriuose mes iš tikrųjų galime prisidėti prie e, politikos formavimo. Todėl mes negalime pernelik išsiplėsti. Toliau. Mūsų misija yra parengta atsižvelgiant į klientų poreikius. Todėl aš galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, klimato kaitos srityje dirba uh, 70 ar 80 žmonių, kurie neužsima fundamentaliais moksliniais tyrimais. Jie formuoja klimato kaitos padarinių mažinimo bei prisitaikymo prie klimato, kaito, prie klimato kaitos padarinių strategijas. Nes būtent to pageidauja mūsų pagrindinis klientas - aplinkosaugos generalinis direktoratas. Mes be abejo stebime platesnės mokslinės diskusijas. Tačiau tol, kol mes netliksime fundamentalių tyrimų su, visai, su visomis atmosferoje esančiomis dalelėmis, vargu ar galėsime daugiau dėmesio skirti šią sričią. Ar vargu ar reikėtų daugiau dėmesio e, skirti šiems tyrimams. Mes tiesiog stebime tai, kas vyksta mokslo pasaulyje. Ir vienas mūsų kolega nesiniai išspausdino straipsnį viename iš mokslinių leidinių, kuriame mes kalbame apie tai, kaip mes dar turėsime pasiruošti šioms naujoms technologijoms bei naujiems tyrimams. Mes neturime pakankamai uh, išteklių bei gebėjimų tam, kad viską prieptume. Daug dėmesio skiriame ir klimato kaitos e, e, ekonominiams padariniams. Denis Lombard taip pat nekartą kalbėjo apie tai, kad Svarbu yra įvertinti ne vien, ne vien klimato kaitos e, ekologinius bei socialinius aspektus, bet ir atsižvelgti į e, ekonominius padarinius. Pone Odri, jūsų klausimas labai yra sudėtingas. Mes neformuojame mokslinio tyrimų politikos. Mes teikiame mokslinę paramą. Mes be abejo bendradarbiavame mokslinio tyrimų generaliniu direktoratu bet, nes būtent jie yra atsakingi už mokslinio tyrimų erdvę. Ir mes jiems e, nuodos pranešame, kokiu priemonių mums gali reikėti. Aš asmeniškai manau, kad mes turime stiprinti mokslinius tyrimų, tyrimus Europoje, pasinaudodami pirmiausia nacionalinėmis lėšomis bendrijos lygmenių. Deja, nacionalin, valstybės narės dažniausiai rūpinasi vien savo nacionalinėmis e, mokslinio tyrimų institucijomis. Ir jei mes galėtume pereiti europinį lygmenį, tuomet atsirastų daugiau konkurencijos. Ir jei galima būtų rinkti projektus atsižvelgiant į, jo, į jų kokybę ir taip nustatyti, kokius uh, projektus galima būtų finansuoti, būtų puiku, nes tai leistų mokslininkams iš įvairių valstybių narių bendradarbiauti, gyvendinant vieną ar kitą projektą. Aš galiu apie tai kalbėti, tačiau aš puikiai žinau, kokia yra reali situacija. Rėja Makvel, dėkoju Jums už Jūsų šiltus žodžius. Su kokiais sunkumais mes susidurėme? Manau, kad pagrindinis sunkumas yra mokslininkų įdarbinimas. Neseniai vyko labai intensyvios diskusijos su EPSO bei su, su komisijos generaliniais direktoratais. Mes kalbėjome apie taip, kaip galima būtų sutrumpinti darbuotojų įdarbinimo paieškos ir darbinimo procedūras, nes dabar jos yra pernelyg ilgos. Ir David Kingas taip pat apie e, tai kalbėjo. Dabar yra rengiami konkursai, kurie leidžia tikriems mokslininkams e, išbandyti savo jėgas nes nekeliamas yra reikalavimas e, turėti patirties atliekant kokius nors e, su triama veikla susijusius e, bandymus. Bet tai yra pagrindinis mūsų sunkumas, pagrindinė mūsų problema. Technologija jos ir inovacijos. Mes dalyvaujame tose programuose, kurios atitinka mūsų kompetenciją. Yra tam tikrus ryčių, kurias aš jau minėjau, kuriuose mes kuriams skiriame visą savo dėmesį. Tai jeigu programa yra susijusi su tą sritimi, be abejo, mes joje nori dalyvaujame. Pane Martinė, suprantu, apie ką Jūs kalbėjote. Iš tikrųjų, mūsų misijoje yra parašyta, kad mes turime būti ne vienintelis žinių teikėja, e, žinių šaltinis komisijai. Mes turime būti la, didžiausią pasitikėjimą kelintis žinių šaltinis. Mūsų politikos, e, politiką formuojančiams institucijoms. Europos komisija yra ta institucija, kuri mus remia labiausiai Mes be abejo bendradarbiavome su Europos parlamentu, tačiau niekada neteigiu ir neteiksiu, kad mes esame vienintelė, vienintelis žinių šaltinis. Tai būtų tikrai baisu, jei tai būtų. Mes esame tiesiog stambiausias ir, ko gero, svarbiausias. Bet bet kuriuo atveju, kai kas nors uh, kai žinios resiamos tik iš vieno šaltinio, vis, visada yra, visada šiomis žiniomis galima suabejoti. Ir mes taip pat siekime plėtoti bendradarbiavimą ir su taryba, kadangi, jau kaip jau buvo minėta, valstybės narės dažnai vykdo labai sėkmingą mokslinio tyrimų politiką, turi savo mokslinio tyrimų institucijas, todėl turi, siekime su jais bendradarbiauti. Pone Čižisteri, į pirmąją jūsų klausimą dalį jau atsakiau, o dėl finansavimo galiu pasakyti, kad mes nesiekime didesnio finansavimo. Mes tiesiog norime įrodyti, kad esame konkurencingi. Ta darome siekdami užtikrinti, kad tarptautinės organizacijos ir pagrindiniai mūsų užsakovai pasitikė mūsų darbu, kurį mes atliekame jų vardu. Be abejo, jie ir finansuoja. Bet būtent mūsų finansuodami jie į parodo, kad jie pasitikė mūsų veiklą. Toliau klausimą apie darbuotojus. Galiu pasakyti, kad mes turime 2600 darbuotojų ir iš jų 300, nuo 300 iki 400 e, Nuo 300 iki 400 darbo vietų yra finansuojamos iš konkurencijai skirtų lėšų. Mes stengiamės įvertinti įvairius įmanomus scenarius ir pasirinkti tai, kas yra e, geriausia. Modeliavimas yra toks dalykas, e, kuris labai priklauso nuo to, kaip jūs manipuliuosite turimais duomenimis, ypač energetikos srityje. Ir todėl, e, galvojant apie tos scenarius, svarbu yra pagalvoti, kokius, kokie faktoriai riboja mūsų politiką. Nes tik tai taip galima parengti uh, geriausią politikos planą? Man atrodo, kad atsakiau visus klausimus. Dėkuoju. E, Generalinį direktorių Šenkelį dėkuoju Jums labai, taip pat ir visų kolegų vardu. Kolega Biutikoferis norėtų dar vieną papildomą klausimą užduoti. Pirmininkė, ar galėtumėte mums atsiųsti čia matytas skaidres Pirmininkas atsako taip. Iš tikrųjų norėčiau tikėtis, kad dialogą mes tęsime tiek per jūsų renginius, jūsų centre, tiek e, atsižvelgiant į tuos pasiūlymus, kuriuos pasiūlė patikė kolega Čičisteris, pavyzdžiui, organizuojant įvairaus pobūdžio e, didesnės, skaitlingesnės arba mažiau skaitlingas viešnagės, apsilankimus jūsų centre. Taigi dar kartą noriu padėkoti Jums už tai, kad šiandien buvote su mumis. meine lieben Kolleginnen und Kollegen, äh, wir haben über das Thema. Mėly kolegos, mokslininkų mobilumo klausimus mes aptarėme per įvairias diskusijas ir prieš kurį laiką komitetas užsakė atitinkama mokslinė studija dėl tarptautinio mokslininkų judumo. Studijos rezultatai jums visiems yra įvairiomis spalvomis pristatyti. Dar kartą mes norėtume studijos rezultatus pristatyti komitete, susipažinti artimiau su jos rezultatais. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Timo Viljamą, Norėčiau jį pasveikinti, paprašyti jo pristatyti studijos rezultatus ir po to mes jam užduosime keletą klausimų. Būčiau dėkingas, jeigu galėtumėte tą padaryti pakankamai glaustai, kad mes galėtume apsvarstyti dar kitus darbų tvarkės punktus. Prašau jums žodis. Labadiena visiems. Aš esu Kimo Viljama ir atstovauju šią studiją atlikusių kolegų grupiai. Jie, jų pavardės yra čia pirmoje skaidrėje. Pirmiausia, norėčiau pristatyti studijos turinį. Šiandien norėsiu Jums papasakoti daugiausiai apie jaunų mokslininkų, tyriejų mobilumo dalykus, e, kalbėsiu apie vairias rekomendacijas, siekiant palengvinti jaunų mokslininkų judumą ateityje. Pirmiausia, pristatysiu keletą pagrindinių dalykų, paaiškinsiu, kodėl mobilumas e, tyrimų srityje yra svarbu. Po to trumpai pristatysiu bendrą situaciją susijusią su mokslininkų mobilumu Europoje, pakalbėsiu apie svarbiausius iššūkius. Taip pat e, trumpai pristatysiu įvairias ES lygmenių taikomas priemonės ir iniciatyvas. ir pristatysiu hartijos ir kodeksus, kuriuos siekiama priimti šioje srityje. Pradėsiu nuo mokslininkų mobilumo. Ir ką tai reiškia? Sakyti, kad mm, mobilumas, judumas yra skirtingas dalykas nei migracija. Pagrindinė mobilumo idėja yra susijusi su asmenų judančių įvairiomis kryptimis cirkuliacija, o ne tik migruojančių iš vienos šalies į kitą kas yra trumpalaikis ir ilgalaikis mobilumas. Trumpalaikis e, apsiriboja nuo kelių dienų iki keliarių mėnesių jo laikotarpis, o, ilgalaik, o ilgalaikis mobilumas trunka nuo vienerių iki keliarių metų. Pagrindiniai sunkumai ir problemos susijusios su, šio, su šiais skirtingais e, mobilumo tipais taip pat šiek tiek skiria skiriasi. Yra svarbu atskirti vieną nuo uh, kito. Du skirtingus mobilumo tipus, tai yra mobilumą į šalį ir mobilumą iš užsienio ir mobilumą į užsienį, tai yra mokslininkų išvykimą į kitas šalis dirbti ir atvykimą iš kitų šalių, jų pritraukimą. Uh, su tai susijęs su atitinkamais statistiniais duomenimis, iš kokių šalių e, atvyksta trečiųjų šalių mokslininkai ES, su kokiamis problemomis susiduria, o kitas tipas yra tyrimai atliktis mm, ir analizė europinių mokslininkų, kurie vyksta dirbti į užsienį. Taip pat svarbu atskirti tą realią realų fizinį mobilumą ir virtualų mobilumą, nes e, fizinis mobilumas iš tikrųjų reikalauja daug laiko ir su juo susiję yra daugiau sąnaudų, tuo tarpu virtualus mobilumas e, vyksta žymiai mažesniais kaštais, e, tačiau aišku negali pilnai pakeisti fizinio mobilumo. Taip pat svarbu atskirti mobilumą tarp atskirų sektorių, pavyzdžiui, tarp mokslo sektoriaus ir pramonės, bei mobilumą mokslo sitie tarp atskirų disciplinų. Šiuo metu mes daugiausiai kalbame apie tarp tarptautinį fizinį jaunų mokslininkų mobilumą ir judėjimą. Kad taigi kodėl tas mobilumas jaunų mokslininkų yra svarbus. Deja, nedaug buvo atlikta ekonominių studijų, kurias būtų galima tarpusavyje palyginti arba palyginti su kitais statistiniais tyrimais ir analizėmis. Tačiau nemažai buvo nustatyta teigiamų faktorių anksčiau atliktose studijose. Jeigu pažvelgtume į darbo rinką, tai mobilumas gali būti tuo indikatoriumi užtikrinančių pusiausvyrą tarp pasiūlos ir paklausos tam tikrose pasaulio dalise. Jeigu mes turime vienoje šalyje daugiau mokslininkų, kurie nėra paklausus toje šalyje, tai jie e, dažniausiai vyksta į kitas šalis, kur jų paklausa yra didesnė, kurių specializacijos yra didesnės, tai taip pat susiję, labiau patrauklios, tai taip pat susiję ir su mokslininkų rengimu. Todėl atsižvelgiant į šiuos jaunų mokslininkų arba mokslininkų rinkos, tam tikrą prasme, poreikius mes galime uh, E, labiau orientuotai kurti, steigti įvairius mokslinio tyrimų centrus, nes iš tikrųjų žmonės traukia gyventi ir dirbti į tas pasaulio vietas, kuriuose geriausiai atsiskleidžia jų talentas. Bet noriu pasakyti, kad jauni, ambicingi mokslininkai, ekspertai ne visą laiką randa tinkamą galimybę atsiskleisti savo šalyje arba toje institucijoje, kurioje dirba mokslinėje įstaigoje. Todėl mobilumas leidžia geriau atsiskleisti jų karjeros galimybėms. Taip pat susijęs ir su bendradarbiavimu bei žinių perdavimo srityje. Nes žinios greičiau cirkuliuoja tarp įvairių skirtingų mokslininkų grupių ir vietų. Tokiu būdu žinias būtų galima greičiau perkelti į praktiką. Kalbant taip pat apie konkurencingumo perspektyvą, tai žinių ekonomika reikalauja daugiau mokslininkų, daugiau tyriejų, siekiant pakelti ekonomikos konkurencingumą, taip pat atsižvelgiant į demografinės situacijos prastėjimą. Visą laiką didėja jaunų mokslininkų poreikis skirtingose Europos dalyse ir tas mobilumas, ypatingai iš trečiųjų šalių, gali padėti įspręsti šios klausimus ir e, problemas. Taip pat e, mobilumas kyla dėl pasaulinės konkurencijos jaunųjų mokslininkų talentų srityje. Aš iš tikrųjų nenorim kalbėti apie atskirus skaičius, mes esame suklasifikavę atskiris valstybės, sugrupavę jas remiantis savo atliktą studiją ir, kaip matote, iš šios skaidrės yra nemažai valstybių, kurios nesugeba pritraukti jaunų mokslininkų, jaunų tyriejų arba yra paprasčiausiai jiems neįdomios ir tokių šalių grupė yra pakankamai nemaža. Taip pat iš kitos valstybių grupės išvykstančių mokslininkų skaičius yra labai didelis, galima čia kalbėti apie smegenų nutekėjimą taip pat būdinga mažoms valstybėms, kurios savo ruoštų ne dėl e, kalbinių kitokių priežasčių nesugeba pritraukti savo šalį mokslininkų iš užsienio ir todėl kūrė mokslininkų bendarbiavimo tinklus, siūsdamos savo jaunus mokslininkus į užsienį. galima pastebėti, kad mokslininkų mobilumas didžioje valstybių dalyje didėja, tik tai keletoje iš jų tendencija yra mažėjanti. Ir Tačiau studija parodė, kad nepaisant mobilumo, mokslininkų mobilumo didėjimo, dar yra labai daug kliūčių stabdančių šį procesą. Kokie yra pagrindiniai iššūkiai? Pirmiausiai tai yra e, mobilumo ir atlyginimo finansavimo problemos. Finansavimas lyginant su <clears throat> prieš išvykimą užimomis, e, užimomis mokslininkų pareigomis ir jų atlyginimo dydžių ir dažniausiai užsienės siūlomos sąlygos nėra smarkiai geresnės už namuose turimas. Būtent dėl šių priežasčių ypatingai jauniems mokslininkams sunku apsispręsti vykti dirbti į užsienį. Kitas svarbus iššūkis yra socialinė apsauga ir pensijų klausimai. Gebėjimas išlaikyti tas pačias socialinės apsaugos teisės ir teisės į senatvės pensiją yra viena iš didžiausių mobilumo kliučių Ir daug kas nurodo būtent šį klausimą kaip vieną svarbiausių problemų. Taip pat e, didelė problema yra karjeros siekimo galimybė jauniems specialistams, nes e, aukštas pareigas užimantis mokslininkai įvairiose mokslo įstaigose dažniausiai jaunimui iš užsienio užkerta galimybę siekti karjeros. Kalbiniai klausimai taip pat yra svarbus, e, e, reikia paminėti, kad kai kuriuose valstybėse kalbinės problemos yra didesnės vienose nei kitose ir čia iš tikrųjų yra pakankamai didelis. <clears throat> Pakankamai didelė problema yra nenoras pripažinti jaunų mokslininkų užsienyje sukauptą patirtį siekiant karjeros. Nes išvykdami į užsienį visą laiką rizikuoja uh, savo karjerą. Rizikuoja prarasti savo kontaktus, ypatingai jeigu jūsų kaupta patirtis nėra pripažįstama po to grįžus į savo kilmės šalį. Informacijos trūkumas ES lygmenių buvo jau nemažai nuveikta siekiant šią situaciją pagerinti, skleisti informaciją apie darbo galimybės kitose šalise. Tačiau iš tikrųjų e, tą informaciją vis dar pakankamai sunku yra gauti. atvirų tarptautinių darbinimo konkursų nebuvimas yra kita problema. Nemažoje dalyje valstybių nėra skelbiami tarptautiniai konkursai atitinkamoms mokslinio tyrimų darbo vietoms, laisvoms darbo vietoms užimti. Migracijos taisyklės ir įstatymai šioje srityje situacija keičiasi, tačiau nemažai jaunų mokslininkų, kurie e, ypatingai atvyksta iš už ES ribų, mano, kad tai yra problema taip pat e, darbo sutarčių ir teisiniai klausimai, mm, kalbant apie tam tikrą finansavimą, kurį jie gauna savo šalyje ir norėtų panaudoti atlikti moksliniams tyrimams kitoje šalyje, į kurią vyksta taip pat trumpalaikiai darbo kontraktai, trumpalaikės darbo sutartys daro arba sukelia didesnės rizikas jauniems mokslininkams, dėl to jie dažniausiai nusprendžia pasilikti dirbti namuose taip pat nenoras prarasti jaunus talentingus mokslininkus, išleisti juos į užsienį ir tam tikrose valstybėse nenorima rizikuoti, nes e, nemaža dalis talentingų mokslininkų gali išvykę į užsienį po to ir negrįžti. Ir šis klausimas labai aiškiai atspindi skirtumus tarp mokslinio tyrimų infrastruktūros ir galimybių kurios egzistuoja skirtingus ES valstybėse. Na dabar, dabar apie keletą svarbiausių aspektų pakalbėsiu pakankamai trumpai, tai yra pagrindų programa, tai e, yra svarbiausias mūsų, vykdomo, mūsų atliktos analizės įrankis, taip pat Europos tyriejų hartyje ir Elgesio kodeksas tai yra 2005 metais pasiūlyta laisvanoriška iniciatyva siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą tarp atskirų valstybių narių. Balonijos procesas su tuo taip pat yra tiesiogiai susijęs, jis daro įtaką mokslininkų mobilumui, nes nustato tam tikrus mokslinų laipsnių standartus ir e, leidžia geriau tarpusavėje lyginti uh, įvairiose valstybėse narėse įgytus mokslus laipsnius bei diplomus. <clears throat> Taip pat yra atitinkama mokslininkų vizos direktyva skirta trečiųjų valstybių mokslininkams siekiantiems dirbti ES. 2000 metais pradėjo veikti įvairios informacijos tarnybos, tokios kaip Eramor, Juraxes arba Eralink, kuri veikia jungtinėse valstijose ir teikia informaciją apie galimybę dirbti mokslininkams ES 2008 metais buvo paskelbtas komisijos komunikatas, kuriuo siekiama pradėti bendrus partnerystės projektus tarp komisijos ir valstybių narių, siekiant užtikrinti pagrindinėse keturiose srityse e, patenkinti jaunų mokslininkų poreikis skiriuose valstybėse narėse ir tokiu būdžiu, tokiu būdu pagreitinti jau anksčiau prasidėjusius procesus. Vienas iš naujausių būtų tokių pavyzdžių, kuris gerai pailustruoja problemas su, su es mobilumo iniciatyvami, yra a, Hartija ir kodeksas. Jeigu pažiūrėtumėm, kiek yra įvairių organizacijų, kuriuose valstybėse narise, kurios yra priemusios Hartiją ir kodeksą, tai yra pagrindinius principus, kaip uh, dirbti su mokslininkais, mokslininkų darbinimai ir įvairiose valstybėse. Tai paaiškėja, kad labai mažai kas iš organizacijų yra priemusios hartį ir kodeksą įvairiose valstybėse narėse. Tai vienas iš pavyzdžių, kuris rodo, kad viskas labai priklauso nuo valstybių narių valios, noro kažką daryti. Nors pažanga galbūt ir matoma, bet dažnai ji labai lėta. Ir todėl galime kalbėti apie rekomendacijas. Panašu, kad vien ES lygmens um, priemonės tikrai neišspręs visų mobilumo srities problemų. Yra daug gerų ES lygmens iniciatyvų, kurių imdasi. Tačiau problema yra ta, kad jeigu valstybės narės nedalyvauja aktyviai toje veikloje ir neperima tų naujų iniciatyvų, jų negyvendina, tai pažanga yra gan lėta ir gan netolygi. Problema tikrai yra ta, kad kai kuriuose valstybėse narėse mm, yra mm, tos iniciatyvos perimamos daug greičiau nei kitose. Taigi, jeigu norime užtikrinti, kad valstybė narė tikrai dalyvautų, yra tokios partnerystės, jos tikrai būtinos. Kitas dalykas dar yra socialinio draudimo pensijų klausimai, iniciatyvos toj srityje. Reikia tikrai pabrėžti, jog yra teisės aktų, kurie leis užtikrinti socialinį draudimą, pensijas mokslininkams ir jų pervedimą po to į kitas valstybės. Tačiau bėda yra, aišku, administracinis bendradarbiavimas e, tarp valstybių narių. Dažnai atskiri mokslininkai netgi nežino, kokios yra galimybės, kok, kas gali būti jiems garantuota. Taigi labai daug kas susiveda į visuomenės informuotumą. Taip pat labai sunku yra užtikrinti, kad darbo rinka būtų konkurencingesnė, skaidresnė europinių lygmenių. Dar reikia labai daug darbo. Ne visos organizacijos pasirašo ir perkelia tai į pra praktiką. Dabar dėl to, kaip įveikti tuos finansinius iššūkius kurie ypač daro įtaką jauniems mokslininkams, tai yra pavyzdžiui dėl uh, dėl tų subsidijų ar stipendijų perkelimo į kitą valstybę, kad tai nebūtų problema priimančiai institucijai, pavyzdžiui, mm, kai kas kalbėjo apie mobilumo voucherius ar tam tikrus paketus, krepšelius, tai yra finansus, kurie būtų skirti atlyginimui, bet taip pat ir netiesioginėms išlaidoms padengti, tai būstui, vaiko pašalpom ir kitiems, kitoms reikmėms, kurias patirtų, pavyzdžiui, jauna mokslininkų šeima finansuoti. Toliau dar mm, mobilumui iš trečiųjų šalių paskatinti yra tinkamos priemonės, tai yra mokslinės vizos paketas, galbūt ateityje ir kitų iniciatyvų. Taip pat tam tikros stipendijos iš kitų, kai kurių kitų valstybių grįžtantiems mokslininkams. Tikrai yra labai daug mokslininkų išvykusių į JAV, kurie gimė ES valstybėse ir dėl jų grįžimo būtų galima plačiau pagalvoti. Mokslo tyrimų mobilumo priemonių integravimas į kitas priemonės. Čia reikia pasakyti, kad yra daug įvairių sričių priemonių ir mobilumo priemonė turėtų būti izoliuota. Ji turėtų būti siejama su kitomis tos panašios rytis iniciatyvomis. studijomis, su įvairiomis mokslinėmis stipendijomis ir panašiai. Ką mes pastebėjome, ką anksčiau daug kas jau yra pastebėję studijuojant mobilumą, tai yra duomenų bazės e, nebuvimas ar trūkumas, kai norima pamatuojamus duomenys turėti, kad būtų galima palyginimus padaryti ES lygmenių. Uh, netgi labai sunku yra bendrai stebėti, ar mobilumas kažkaip tai mm, evoliucionuoja, ar vyksta kažkas tai toje srityje Europos Sąjungoje. Ačiū už Jūsų pristatymą. Dabar bus kolegų klausimai ir pasisakymai. Pirmasis kolega Sulakas. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη προσοχή άκουσα. Ačiū pirmininkė. Įdėmiai klausiausi jūsų pristatymo apie jaunųjų mokslininkų judumą Europos Sąjungoje. Ir galiu tik tai apgaitėstauti, kad salėje yra nedaug kolegų, kadangi Junktinių tyrimų centro direktoriaus apsilankimas bei e, jūsų pristatytas tyrimas Tai, ką išgirdome pirmąjį inovacijų aukščiausių lygių susitikimą. Bet tai, ką išgirdome apie mokslinį tyrimų plėtros tendencijas nuo 2005 metų, kartu atsižvelgiant ir į Lisabonos strategiją, be nepamirštant bendros mokslinių tyrimų situacijos o ypatingai to, kad ne ES pirmauja mokslinio tyrimų srityje, įrodo, kad tai, apie ką kalbame, yra labai svarbu. Turime išnagrinėti iš esmės, kodėl Europoje mokslininkai nėra mobilus. Tačiau man nežinoma, kokios yra jūsų atlikto trimo išvados bei rekomendacijos. Gan praktiškai kalbėčiau, kokios būtų praktinės rekomendacijos. Kažkur jūs paminėjote, kad atskiros valstybės narės turėti, turėtų būti spaudžiamos tam, kad jos aktyviau koordinuotų savo veiksmus. Gal jūs turėjote galvoje konkrečias priemonės, tačiau man taip ir liko neaišku, apie ką kalbėjote. Mūsų komitetas yra atsakingas už mokslinius tyrimus. Ir dabar, kai mes žinome, kokia yra situacija mokslininkų judumo e, srityje, turime spausti kitas ES institucijas tam, kad ši situacija būtų keičiama. Skaičiai labai yra aiškus. 80 procentų visų mokslininkų atvyksta iš 80 mokslininkų yra rengiama JAV ir 80 procentų visų Nobelio premijo laureatų yra šešių pagrindinių JAV universitetų auklitiniai ir jie ir sukuria didžiąją dalį visų mokslinių tyrimų. Ir jie aš gerai prisimenu, būtent jungtinės uh, valstijos patentuoja 25 procentus visų naujų atradimų. Aš nenoriu sumenkinti ES pasiekimų, nes uh, mes nemažai ką padarėme. Ir dabar jau kalbame apie tai, kokias problemas turime. Tačiau vien kalbėti apie tas problemas nepak nepakanka. Turime galvoti apie tai, kaip jas reikėtų spręsti. Taigi, ką mes galėtume šiame komitete daryti? Manau, kad turime reikalauti investuoti į aukščiausios kokybės žinias. Mūsų rinka nori turėti daugiau prekių ir geresnių prekių. Ir tik jei mes investuosime į aukščiausios kokybės žinias, tik tuomet galėsime patenkinti šį poreikį. Kai aš kalbu apie geriausios, geriausias žinias, turiu ga, e, tą geresnę kokybę apima įvairiausius aspektus, ne tik e, ekonominius, socialinius. Uh, Dabar Europa atsilieka. Lisabonos strategija buvo pernelik ambicinga. Joje buvo teigiama, kad mes norime sukurti žiniomis pagrįstą visuomenę iki 2010 metų, tačiau akivaizdu, kad to nepadarysime. Ir manau, kad turime nepamiršti, kad jei norime žiniomis pagristos e, visuomenės, turime pirmiausia remtis trim dalykais. Tai yra švietimu, moksliniais tyrimais bei inovacijomis. Štai toks turi būti mūsų pagrindinis atramos trikampis. Aš nežinau, ar parlamentas galėtų dar konkrečiau prisidėti prie jūsų problemų sprendimo. Gal aš kažko neiškirtau. Dėkuoju. Jūs esate visiškai teisus, galbūt komitete mums reikia skirti daugiau laiko tokioms diskusijoms. Pastaraisiais metais mes daug dėmesio skiriame diskusijoms apie energetiką ir klimato kaitą, galbūt ateityje gal mūsų prioritetus turėtume šiek tiek kitaip paskirstyti ir kolegos bei koordinatoriai, mūsų sekretoriatas turėtų apie tai pasvarstyti planuodamas mūsų darbus kitiems metams. Dar keletą kolegų noriu paklausti, dėl laikas baigėsi ir dabar žodis teikiamas poniai Gutierės Kortinės. Ačiū. Trumpai paklaustu. Ačiū pirmiausia už tai, kad atvykote. tikrųjų mane šiek tiek nustebino, kad nepaminėjote keletą dalykų iš septintosios pagrindų programos ir kai kurių komisijos rekomendacijų dar prieš programą priimant. Pavyzdžiui, yra dažnai e, sakoma valstybėms, tačiau jos neišgirsta kai kurių dalykų. Visi, pavyzdžiui, džiaugiasi dėl Marie Curie stipendijų. Šiuo e, manau, kad šių stipendijų programa yra galbūt e, per trumpai trunkanti arba nepakankamai finansuojama. Pirmiausia, reikia pripažinti mokslininkų nuopelnus ir nustatyti atitinkamus kriterijus, vertinant ateities mokslininkus arba siūlant jiems užimti atitinkamas pareigas. Taigi mums reikia labai aiškių kriterijų, nes kartais taip atsitinka, kad kai kurie jauni žmonės, pažiūrėjau, apsilanko dvi savaitės kokiame nors mieste, tarkime, Edimburgė, gauna po to atitinkamą sertifikatą ir jau yra traktuojami mokslininkų rinkoje lygiai taip pat kaip ir tie, kurie šešias savaitės kur nors atliko rimtą tyrimai darbą, todėl komisija turi atlikti atitinkamas studijas, išanalizuodama situaciją atskirose valstybėse, pavyzdžiui, JAF arba Izraelyje. Daktaro disertacija yra ginama kitame universitete, negu nei ji yra rašoma. O e, tuo tarpu e, Europos e, mokslinėse institucijose mokslinių darbų doktorantų vadovai dažniausiai siekia apsaugoti savo globotinius. Ir labai dažnai susidurėme su uh, gyvenimo prašymo klastojimu, kuomet į gyvenimo prašymą įtraukiami faktai, kurių iš tikrųjų visiškai nebuvo, pavyzdžiui, apie darbą įvairiose mokslinėse grupėse, kurios netgi neegzistuoja. Noriu pasakyti, kad e, prieš 50 metų vieni universitetai nenorėdavo pripažinti kitose universitetuose išlaikytų egzaminų, jų pažymių ir mes už tai turėjome kovoti, kad situacija pasikeistų, tačiau mums vėlgi reikia pasitelkti atitinkamus bendrus kriterijus siekiant įvertinti iš vieno universiteto į kitą išvykusius studentus arba mokslininkus, taip pat ir European Master programos srityje. Mums reikia pasitelkti bendrus kriterijus ir čia kalba eina ne vien tik tai apie universitetų autonomijos išlaikymą. Mums reikia kalbėti ir ieškoti bendros sistemos siekiant išsaugoti kompetenciją ir užkirsti kelią vidutinybių veržimuisi į aukštus postus. Ir jie yra madurėlė dabar. Ahora sí. No, decía que muchas gracias, presidente, y también muchas gracias al ponente. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti svečiui už pasisakymą. Pritariu pirmininkui. Kalbėjome apie mobilumą jau ne kartą šiame komitete, bet tai dar nereiškia, kad uh, šios diskusijos nėra tokios svarbios. Manau, kad jeigu norime sukurti mokslo tyrimų europinę erdvę, tai yra labai svarbu. Todėl aš pritariu ir anksčiau kalbėjusiems kolegoms. Da, dažniau reikia apie tai kalbėti. Ir todėl šis pasisakymas, ši, šios diskusijos yra tikrai laiku. Noriu dabar aptarti du pagrindinius dalykus. Manau, kad visų pirma labai svarbu sukurti mokslininkų rinką. Tam mums reikia vieno bendro mokslininko karjeros modelio. Ir antra, mes turime panalizuoti integruotos informacijos sistemos svarbą darbo vietų pasiūlos, stažuočių pasiūlos sritims. Mm, jūs savo pranešime apie tai užsiminėte. Sutinku, kad e, nelengva visą tai padaryti, viskas juda daug lėčiau nei norėtųsi. Bet aš čia pritarčiau vien, e, kolegoms, kad nepakanka galbūt praktinių pasiūlymų, idėjų, kaip tas problemas spręsti. Nenoriu kartoti kolegų pasisakymų, bet pritariu jų mintims. Uh, Dabar dėl jūsų išvadų. Jūs išvadose kalbate, kad lyčių klausimas galbūt netoks svarbus, kaip jūs galvojate iš pradžių. Gal galėtumėt plačiau tai paaiškinti? Taip pat dar prašyčiau jūsų paaiškinimų dėl kito dalyko. Uh, išvadose sakote, kad mobilumui e, sudaryti palankę aplinką visų pirma reikia pakeisti žmonių mąstymą. Jūs kalbate apie nacionalinius stereotipus ir sakote, kad reikia juos įveikti. Taip pat kalbate apie mobilumo variklius ir taip toliau, aš tam pritariu. Tačiau taip pat kalbate apie Um, įvairias naujas priemonės, kurios galėtų padėti uh, mokslininkams sugrįžti į savo gimtą šalį, kad būtų išvengta protų nutiekėjimo. Noriu paklausti, mes kalbame apie Europos Sąjungą, tai kodėl turime kalbėti apie protų nutiekėjimą Europos Sąjungos viduje? Uh, Aš manau, kad jeigu kalbame apie um, mokslinio tyrimo erdvės sukūrimą, tai taip reikia kalbėti mentaliteto keitimą, karjerų, galimybės daryti karjerą, atvėrimą ir taip toliau, bet nereikėtų kalbėti apie protų nutekėjimą. Gerai. Ačiū pirmininkė. Kalbame apie mobilumą, todėl turime daryti skirtumą tarp mobilumo kuris e, varom, kurio variklis yra mokslo tyrimai ir protų nutekėjimo. Aišku, kad mes pasisakome prieš e, verslo pramonės iškėlimą kitur, kas įtakoja protų nutekėjimą. ES ir taip matome pernelik daug tokių reiškinių ir tai tikrai uh, nesus, neduotų nieko gero, tai tik tai susilpnintų vietos mokslinių tyrimų centrus. Ir aš manau, kad turime aiškiai nubriežti ribą tarp to taip vadinamo sveiko mokslininkų mobilumo ir e, neigiamo reiškinio protų nutekėjimo. Kai mokslininkai uh, nusprendžia kažkur persikelti, uh, jeigu, kada turi būti skatinamas jų mobilumas? Tada, kai um, jų mobilumas sąlygoja mokslinės priežastys, o ne ekonominės. Mokslinės priežastys yra labai svarbios, nes tuomet mokslininkas ieško galimybių o, uh, kelti savo kvalifikaciją, tobulėti mokslo pras, srityje. Tačiau kai keiti savo profesinė buveinė, juk ieškai geresnių tobulėjimo galimybių. Manau, kad tik geri specializuoti tyrimų centrai su, su reikalinga infrastruktūra, reikalinga išplėtota infrastruktūra gali stimuliuoti tinkamą mobilumą. Mobilumas vardan vien paties mobilumo neturi prasmės. Mes puikiai žinome, kad šiandien nebūtina pernelyg daug judėti, užtenka pasinaudoti šio laikinėmis ryšių technologijomis. Tad mobilumas kaip po toks, man atrodo, visų nėra gerai, reikia galvoti apie atskirų mokslinių tyrimų centrų specializaciją tik tuo met mobilumas turėtų prasmės visai moksliniai bendruomeniai. Matijas. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigada também pela apresentação dos dados. Ačiū. Noriu padėkoti svečiui už. Noriu padėkoti svečiui už faktus ir skaičius, kurie pristatyti jo pranešime. Nekartosiu tuo, ką kolegos jau sakė, nors daug kas tikrai buvo labai svarbu, vis tik tai noriu akcentuoti skirtumus tarp valstybių narių mobilumo srityje. čia ypač reikia akcentuoti e, skirtumus, kiek e, kiekviena valstybė skiria savo BVP investicijoms į mokslo tyrimus. Ir labai skiriasi, pavyzdžiui, darbo sutartys, darbo santykiai skirtingose valstybės narėse, kai kur viskas yra labai laikina ir mažai garantijų darbo santykiuose. Kodėl reikia panalizuoti šios dalykus detaliau? Aš tikrai nenoriu sumenkinti mobilumo reikšmės, tačiau Galbūt mes pernelik dar aštriname tuos skirtumus tarp valstybių narių, nuolat apie tai kalbėdami. Ir juk reikia nepamiršti, kad visame pasaulyje yra daug neligybės, daug skirtumų. Ir štai buvo paminėtas protų nutekėjimas. Aišku, kad tai labai neramina. Ir kai eina kalba apie Mm, mm, reikalavimus, kad, kada leidžiama įvažiuoti e, trečiųjų šalių piliečiams į ES, tie reikalavimai yra labai skirtingi priklausomai nuo srities, kurioje jie dirba. Mm, manau, kad reikėtų siekti nedidinti tų skirtumų. Manau, kad mes turime tam tikrą mokslinio tyrimų bazę, infrastruktūrą ir, ir reikia paminėti taip pat ir darbo sutartis. Visi žinome, kad kai eina kalba apie mokslo tyrimų centrus, valstybės narės, valstybės narės m, akcentuojamos vertybės aiškiai atsispindi tuose centruose ir jeigu žmonės atvažiuoja dirbti iš įvairių valstybių į tuos centrus, tai tai aiškiai atsispindi ir jų darbo santykiuose, atlyginimuose ir taip toliau. Aš manau, to neturėtų būti. Mes turėtumėm sutarti, kokie yra iššūkiai mokslo tyrimams ir turėtumėm stengtis juos mažinti, kad sustiprintume mokslo tyrimų bazę. ES ir manau, kad reikalingas sąlygas turime sukurti tam ir tik tuomet ES galės suformuoti tinkamą mokslo tyrimų politiką, kuri atitiks hartijos tikslus ir galė, kurią, būtų, kurią bus galima geriau įgyvendinti ir mažinti skirtumus. Taip pat ir kai eina kalba apie mokslininkų darbo sąlygas, darbo santykius ir taip toliau. Manau, kad tai būtų teisingiausias kelias į priekį. Ir pabaigai dar vienas komentaras. Dažnai painiojamas mobilumas su migracija. Akivai, aišku, kad e, tai yra visiškai skirtingi dalykai. Kartais dažnai įvairiose valstybėse narėse yra teisinamasi mm, tuo ir tada sutartys yra labai trumpalaikės ir negarantuotos. Kolega Balčio. Ačiū. Pirmininkė, aš esu naujas Europos parlamento narys ir per tuos keletą mėnesių, kuomet čia dirbu daug, girdėjau apie žinių visuomenė tiek čia, tiek Vengrijoje, mano šalyje apie tai daug diskutuojam ir kartais susidaro įspūdis, kad šios diskusijos vyksta be jokio turinio ir kad ši savoka praktiškai e, jokio turinio neslepia. Mes dabar girdėjome pranešimą apie jaunų mokslininkų mobilumą. Ir tas mobilumas vis tik galėtų smarkiai prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo ir šiame išsameme pranešime mes labai aiškiai matome didžiausias kliūtis, kurios trukdo mobilumui. Kalbant apie išorinį mobilumą, tai tokios valstybės kaip Vengrija, Čekija, Lenkija ir Bulgarija, kurias galiu paminėti, išorinio mobilumo rodiklis juose yra pakankamai žemas ir čia turėčiau pritarti pranešėjui nes nepakanka vien tik tai ES paramos pačios valstybės narės turėtų daugiau nuveikti, skatindamos mobilumą, kalbant apie universitetus, aukštasias mokyklas, mes aišku e, yra tikimasi iš mokslo personalo tam tikros e, mokslinės karjeros, personalo, kuris dirba tose aukštosiuose mokyklose, tačiau tam yra reikalinga vykti į užsienį, semtis patirties Vengrijoje, tačiau yra labai sudėtinga ne vien tik tai dėl ekonominių priežasčių priimti daugiau docentų iš užsienio, nes mokslinės įstaigos per pastarosius metus gaudavo vis mažiau finansinės paramos iš valstybės, todėl mokslinis personalas netgi ir turėdamas galimybių vykti į užsienį, pavyzdžiui, vienam semestrui arba ilgesniam laikotarpį dėl trūkstamo finansavimo neturi galimybės to padaryti. Aš pats asmeniškai gavęs turėjau galimybę pagal tempus programą vykti trims mėnesiams į užsienį, tačiau man buvo daromas spaudimas ir aš tokią galimybę negalėjau pasinaudoti. Vyriausybės visą laiką kalba apie žiniomis paremtą visuomenę, tačiau tam reikia užtikrinti geresnį už tai mokyklų finansavimą. Ačiū. Ačiū labai, kolegė Hipner. Ačiū pirmininkė. Dėkoju Jums už puikų pranešimą, pristatymą. Noriu tačiau paminėti, kad Jūs palėtėte labai svarbią Europos ateičiai problemą. Dabartinėje situacijoje veikia tikrai geri universitetai Europoje, kurie ugdo jaunus mokslininkus, tačiau nebeturime sukūrę atitinkamos aplinkos moksliniam darbų vykdyti tam, kad jie pasaulinių lygmenių paliek, pasiektų rimtų rezultatų. Buvo minėta, kad amerikiečių mokslininkai yra kiekvienais metais apdovanojami įvairiomis, įvairiomis premijomis, tarp, tarp e, jų ir Nobelio premijomis, tačiau tai nėra e, amerikiečių mokslininkai, tai yra mokslininkai atvykę iš viso pasaulio į JAV. Ir Iš tikrųjų, Europoje reikia sukurti tokius mokslinius centrus, sukurti tokias darbo tyrimų sąlygas tam, kad jie nenorėtų išvykti į JAV ir ten siekti mokslinės karjeros. Dabartiniu metu dauguma e, mokslinių įstaigų susiduria su tomis pačiomis problemomis. Tai yra, jiems reikia išlaikyti pastatus, apmokėti sąskaitas ir e, e, dažnai nebelieka laiko finansuoti prioritetiniams tyrimams. Todėl mes privalome siekti, kaip minėjo ponas Gerikas, paprasčiausiai nusipirkti, kad atskirose valstybėse mokslinio tyrimų įstaigas ir investuoti į ten į jaunus mokslininkus, tik tokiu būdu mes galime užsitikrinti ateities sėkmę ir galbūt reiktų pagalvoti apie tam tikrą pavyzdinį mokslinio tyrimų centrą Europoje, kuris leistų Europai e, įveikti tą atsilikimą mokslinio tyrimų e, srityje, nes dabar yra tokia situacija, kad jauni Europos perspektyvus mokslininkai laimi įvairius nugalį įvairiose konkursuose ir po to iš karto išvyksta į JAV ir labai dažnai tokia situacija pasitaiko buvusiose socialistinėse valstybėse, kuomet jauni mokslininkai išvyksta į JAV ir pasiima kartu netgi savo šeimas. Pirmikas, ačiū labai. Taigi, gerbiamas pranešėjų, buvo jums užduota labai daug klausimų, prašau, jeigu norite juos, galite atsakyti. Brief. Not so bad. <laughs> Taip, bet aš pasistengsiu atsakyti trumpai. Daugybė klausimų buvo iškelta. Aš juos visus pakomentuosiu kartu. Man pasirodė, kad vienas iš svarbiausių klausimų, kuris rūpėjo daugam, yra vadinamasis protų nutekėjimas bei mokslininkų finansavimas. Tai dar kartą parodo, kad mobilumas negali būti traktuojamas izoliuotai nuo kitų problemų. Mobilumas e, tai yra galimybė visiems, ne tik jauniems mokslininkams, kurti sėkmingą karjerą įvairiuose tyrimų centruose ir universitetuose. Ir daug kas vyksta į JAV būtent dėl to, kad tenai galimybės yra kur kas geresnės nei kur kitur dar vienas dalykas. Ištekliai bei mokslinio tyrimų infrastruktūra. Be abejo, ir ištekliai, ir mokslinė infrastruktūra labai, e, visose šalise yra labai skirtingos. Ir kai kurių šalių, kai kurios šalės nepritraukia pakankamai jaunų mokslininkų ne dėl kalbos ar uh, dėl to, kad jie neturi geros infrastruktūros, bet dėl to, kad tiesiog negali suteikti gerų karjeros galimybių. Tai reiškia, kad mums reikėtų nemažai kur pakelti apskritai visą mokslinio tyrimų sistemos kokybę. Na, negalėčiau dėja atsakyti į visus klausimus. Na, kalbėdamas apie praktinius sprendimus ir praktinius dalykus, na, valstybės narės sugalvojo nemažai tokių praktinių pasiūlymų, galėčiau paminėti visai nemažai sėkmingų problemų sprendimo pavyzdžių. Tačiau aš manau, kad reikėtų iš tikrųjų atlikti analizę ir išsiaiškinti, kokia yra geriausia praktika. ES gali koordinuoti įvairia, įvairias iniciatyvas, nes ji turi galimybių, e, gebėjimų surasti geriausias, geriausias idėjas ir jas apibendrinti ir gyvendinti. Taip, e, iš tikrųjų, gerą praktiką galima būtų skleisti ES, o tam reikia geresnio koordinavimo. Nemanau, kad mums reikia papildomų teisės aktų, reglamentų ar net iniciatyvų. Manau, kad turime pasinaudoti jau turimomis iniciatyvomis bei geriausią valstybių narių praktiką ir panaudoti nacionalinių žinių potencialą. Ačiū labai už Jūsų atsakymus už savo veiklos pristatymą. Pamiršau komisijos atstovus, galbūt galėčiau trumpai Masimo Sapieri komisijos atstovui suteikti žodį. Man. Ačiū. Pirmininkė, laba diena visiems. Komisijos vardu norėčiau padėkoti parlamentui už šią iniciatyvą. Komisija džiaugiasi tyrimo rezultatais bei išvadomis. Norėčiau paminėti kelis svarbiausius dalykus. Pirmiausia, mes e, pripažįstame būtinybę derinti ES lygmenių vykdomus veiksmus su nacionaliniais veiksmais ir iniciatyvomis. jaunųjų mokslininkų mobilumas yra viena iš svarbiausių iniciatyvų, kuri buvo pradėta praeitais metais. Ir e, valstybės narės yra pasiryžusios ją tinkamai gyvendinti, vykdydamos pirmiausia nacionalinės programas. Mes tikimės, kad per kelias ateinančias savaitės mes e, pamatysime jau patvirtintus šių programų gyvendinimo planus. Toliau, e, socialinė apsauga bei pensinės teisės. Tai yra labai svarbi opi problema. Tiesiog norėčiau Jums priminti, kad 2009 m. gegužės mėnesį konkurencingumo taryba išklausė Ispanijos mokslinio tyrimų ministro pasiūlymą renkti bendrus EPSO konkursus. Ir mes tikimės, kad šis pasiūlymas bus įgyvendintas. Netrukus turėtų vykti susitikimas, kuriame jis bus svarstomas. Europos mokslininkų hartija. Tai yra viena iš komisijos iniciatyvų skirta judumą didinti. Leiskite taip pat padėkoti, paminėti ir komisijos patvirtintą žmogiškųjų išteklių mokslo srityje vystimo strategija, kuri buvo paskelbta komisijos tinklalapyje. Joje yra nurodyti konkretus veiksmai, kurie mes tikimės bus sugyvendinti. Toliau, praeitais metais mes pradėjome rinkti koordinuotai duomenis apie mokslininkų padėtį. Ir baigdamas tiesiog norėčiau Jums pranešti, kad mes Nuolatos ieškome galimybių keistis žiniomis, nuomonėmis ir pasimokyti vieni iš kitų. Ačiū labai, baigėme svarstyti šį darbo tvarkės punktą šiai dienai, tačiau kartu su sekretorijatu mes bandysime pasinaudoti kai kurių kolegų išsakytais pasiūlymais ir išsameu aptarti mokslinio tyrimų klausimais klausimus. Pentasis ir šeštasis yra du darbo tvarkės punktai, kalbantis e, apie arba skirti vaistams, medikamentams. Pranešėja šiais klausimais yra kolegė Mišel Rivazi ir aš dabar suteiksiu jai žodį iš karto. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Dabar dėl šio pranešimo, dėl šios direktyvos e, matome, kas vyksta su medikamentais ir šalutinių poveikių, taigi viskas yra labai laiku patikta, laiku pasiūlyta užtikrinti didesnį farmakologinį budrumą piliečiams apsaugoti galima kalbėti apie H1N1 gripą, medikamentai, kurie buvo patvirtinti visai neseniai dėl skubos, aišku, čia, aišku, irgi padina dar labiau to saugumo poreikį, kad viskas būtų tikrai labai efektyvu. Noriu paminėti joks, noriu paminėti paroksetiną, antidepresantus, prozaką, dėl ko labai išaugo savižudybių skaičius, zibreksą paminėsiu dėl diabetą ir metabolinius sutrikimus paskatinusių. Taip pat reikia. Mm, paminėti kitus medikamentus, kurie turėjo netinkamą šaltinio poveikio, nelaukto ir nepriimtino, išaugo sergamumą, ligoniai praleistų dienų skaičius ir netgi mirštamumas. Nuo 2008 gruodžio, aišku, budrumas yra sustiprintas, tačiau reikia dar labiau sustiprinti farmakologinį budrumą Europoje. Reikia pasakyti, jog e, leidimas pateikti rinkai e, medikamentą e, visų pirma reikalauja, kad būtų atlikti klinikiniai tyrimai su pavyzdžiais po to pateikus į rinką vėlgi yra renkama informacija ir užtikrinamas budrumas vis tik tai panašu, jog e, svarbu būtų kai kurias direktyvos vietas patobulinti. Problemų kyla dėl to, kas yra susijęs su rizikos valdymu. Jeigu stiprinam rizikos valdymą, tai tuo metu leidimų pateikti vaistus į rinką išdavimas didina riziką, nes dažnai išduodami leidimai pernelik anksti. Aš paaiškinsiu, nepakankamai yra įmama imčių, ne, negalima numatyti nepageidautiną poveikį ir visuomenės, kuri paveik, bus paveikta, uh, E, mastą. Taigi yra numatoma e, rizikos valdymo planas, ypač kai eina kalba apie tai, kad gali būti nepageidautina kažkokia tai e, raida, jeigu yra numatoma leisti kažkokius tai medikamentus naudoti, jeigu jų naudojimo nauda neproporcinga yra palyginti su rizika. Dažnai a, kai medikamentai yra pateikiami rinkai pernelyg anksti, visuomenė yra nuraminama, tarsi nieko nebus blogai. Ir aš paminėsiu čia jums labai greitai to, to, tokius, tokius atvejus. Yra sakoma, kad mm, po to bus atliekami farmakologiniai budrumo tyrimai ir tai problemas išspręs. Antras dalykas, kodėl reikia patobulinti nuostatas, yra tai, kad uh, farmako, e, farmakologinio budrumo sistema yra finansuojama iš viešųjų lėšų. Tačiau tą budrumo veiklą vykdo farmakologinės e, kompanijos. Ir tai yra problema, aišku, jeigu finansavimas yra iš viešo sektoriaus. Trečias elementas kai eina kalba apie duomenų surinkimą ir analizę, jeigu tai dar, daro farmakologinės mm, firmos. Farm, farmacinėms firmoms yra leidžiama rinkti ir analizuoti duomenis, tačiau galbūt tai nekeltų problemų, jeigu nebūtų interesų konflikto. jeigu ta pati firma, kuri pagamino vaistus, po to renka ir analizuoja duomenis, tai aišku, pirmenybė jį teiks ekonominiai, o nesanitariniai pusiai. Ketvirtas dalykas - Europos konsultacinis komitetas dėl rizikos valdymo, jo įsteigimas ir autonomija. Čia vėlgi kyla klausimų, kodėl reikia sukurti tokią struktūrą, jeigu, jį, jeigu jos autonomiškumas neužtikrintas, jeigu yra tik tai konsul, konsultacinio pobūdžio yra farmakologinio budrumo Europinis komitetas, jis turi būti bendarbiavimo tarp nacionalinių e, farmakologinio budrumo institucijų e, vienetas ir e, jis turi derinti visus veiksmus susijusius su leidimu pateikti į rinką medikamentus išdavimu. Tačiau aišku, kad jeigu ta, tai yra institucija, kuri pateikia leidimą teikti kažkokį vaistą į rinką, po to, jeigu reikalaujama atsakomybės, labai sunku tą iš, išsireikalauti. Penktas dalykas dėl duomenų kaupimo elektroninėje bazėje. Problema yra ta, kad uh, komisija pasakė ir aš norėsiu prašyti paaiškinimų, kad prie duomenų bazės gali prisijungti tik tai kompetitingos institucijos. Taigi, kas tos kompetitingos institucijos ir kodėl prie šios duomenų bazės negali prieiti nepriklausomi ekspertai, kurie būtent galėtų objektyviai išanalizuoti kai kurių vaistų nepageidaujamą po, šalutinių poveikį. Uh, Europoje tikrai visi labai jautriai reaguoja į skaidrumą. Čia skaidrumo nėra. Čia reikalinga, kad būtų prie, užtikrinta prieiga prie, domenų, prie šios domenų bazės visiems individams, kurie yra motivuoti gauti tą informaciją. Šešta. Reikia užtikrinti, kad ekspertizė būtų atliekama nepriklausomai. Kai kuriuose valstybėse narėse taip yra, yra viešojo sektoriaus institucijos atliekančios farmakologinio budrumo veiklą ir aš manau, kad reikia labai sistemingai skatinti tokios praktikos plėtimą farmakologinio budrumo duomenys yra neskaidrus, ta prasme, kad sunku prieiti prie psiurs taip vadinamųjų, tai yra tų reguliarių ataskaitų dėl farmakologinio budrumo. Manau, kad farmakologinio budrumo srityje yra labai svarbu užtikrinti, kad būtų galima prieiti prie šių ataskaitų, prie įvertinimo ataskaitų. Manau, kad būtina, jog jos būtų viešos. Apibendrinant, galėčiau pasakyti, kad mes galvojam, kad reikia sustiprinti kriterijus, kurie užtikrintų didesnės garantijas. Tai reiškia, kad kai nekalba apie leidimus pateikti vaistus į rinką, reikia suformuluoti aiškus kriterijus ir aiškus reikalavimus, kad nauji vaistai leistų, būtų tokie, kad duotų reikiamą terapeutinę naudą, bet kad visuomenė būtų apsaugota nuo nereikalingo šaltinio poveikio. Uh, kad būtų išvengta tokios žalos, kurios galima išvengti. Taip pat reikia užtikrinti, kad valdžios institucijos būtų nepriklausomos nuo firmų, nuo kompanijų, vaistų kompanijų, tiek e, finansiškai, tiek kitais aspektais. Ir čia ypač reiktų kalbėti apie tos ekspertus, kurie gali dirbti uh, Europinėme komitete. Dėl skaidrumo, ypač kai eina kalba apie pacientus, uh, Labai svarbu kalbėti apie tai, kad būtų renkama visa informacija apie šalutinį poveikį ir pateikiama um, vaistų anotacijose labai aiškiai iš stambių šriftų, kad būtų aiškiai pacientui pasakyta, kad štai tas ar tas vaistas netitiko, tarkim, viso reikalingo protokolo ar, ar yra tokia ir tokia toks ir toks šaltinis poveikis. Taigi tai gal bendrai būtų mm, tokia bendra santrauka. Aš manau, kad ši tikrai atsiveria labai gera galimybė mums patobulinti šią direktyvą, nes iš tikrųjų, jeigu viską paliksime vien tik tai valstybėms narėms, tai tikrai tai, socialiniai, tai kas socialiniai, socialiai yra svarbu, nebus įvykdyta. Ich habe das Mikrofon nicht angemacht. Erste Wortmeldung, Schattenbericht. Dabar pirmoji pasisakys šešėlinį pranešėją, tiksliau šešėlinis pranešėjas ponas Dekampus. Ačiū, pirmininkė. Mūsų frakcija pritarė didesnį dalį pranešėjo išvadų, nes mes manome, kad pažanga pasiekta yra labai svarbu, tačiau dar daug ką reikia nuveikti. Mes žvelgiame į tą sąnaudų ciklą ir e, sąnaudos gali apmokėti išlaidas tik tai gamintojas, e, valstybė arba vartotojas. didžiausia dalis iki šiol buvo užkraunama sąnaudų ant vartotojų pečių, ne ant gamintojų arba valstybių narių pečių. Ir gamintams po to dažnai būdavo iškeliamos, iškeliamos e, teisinės bylos, todėl mums reikia daugiau dėti pastangų rizikos užkardimo srityje, todėl siūloma rizikos valdymo sistema yra naudinga, gaunant informaciją apie įvairias rizikas, tačiau ši sistema nesugebės visiškai eliminuoti rizikos. Sistema supaprastina informacijos tiekimo apie įvairias rizikas ir šaltinius poveikius ir tai yra privalumas, tačiau tinkama prievolė gamintojams e, stebėti naujausią mokslinę informaciją ir atitinkamai atnaujinti savo teikimą informaciją yra geras dalykas, tačiau vien to nepakanka. Nes reikia atsižvelgti ir atitinkamas informacijos atinkamą informacijos poveikį ir e, su e, tuo susijusias pasiekmes, nes aš manau, kad e, žemos rizikos, mažesės rizikos medikamentams nereikia taikyti tokių pačių kriterijų kaip aukštos rizikos medikamentams. Pranešėjai minėjo Prozaką arba Vioksą. Vi Nu, kad vienas iš šių vaistų neturėtų būti klasifikuojamas kaip e, aukštos rizikos arba padidintos rizikos vaistas. Sistemos supaprastinimas yra geras dalykas, tačiau vieningos leidimų registracijos e, išdavimų sistemos sukūrimas arba institucijos, kuri registruotų vaistus. Nustatymas galbūt padėtų išvengti tokio didžiulio skundų skaičiaus vaistų rinkoje. tai leistų geriau kontroliuoti medikamentus gaminančias e, kompanijas ir būtų sudarytos visiems vienodos sąlygos. Tik mes, mums reikia užimti tam tikrą teigiamą požiūrį, budrumo sistema jau veikia, tačiau reikia ją dar pagerinti. ir siekiant gerinti dabartinį sistemą reikia atsižvelgti į anksčiau minėtus rizikos atvejus. Ir taip pat e, mūsų pasiūlyme yra rekomenduojama atitinkamai vertinti ir informacijos šaltinį. Informacijos šaltinis didžiaja dalimi turi būti informaciniai lapeliai apie vaistų šalutinį poveikį. Aš nežinau, ar to pakanka, aš manau, kad reikia dar daugiau mums padėti pastangų siekiant užtikrinti, kad visais įmanomais atvejais reikia remtis ir kitais papildomais e, e, informacijos šaltiniais apie galimą vartojimo vaistų riziką. Ačiū labai, kolega Balčio. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad e, farmakologinis budrumas man yra iš tikrųjų visiškai nauja savoka. Aš aišku turiu tam tikrų žinių apie šaltinį poveikį, tačiau farmakologinis budrumas man buvo visiškai nauja savoka, todėl norėčiau paklausti dabar keleto dalykų. Mišelė Rivasi jau uždavė klausimą, kurį aš taip pat norėjau užduoti. Ji kalbėjo apie įvairius pavojus, apie įvairias grėsmės. Čia reikia kalbėti apie būsimą mokslininkų naują komitetą arba tam tikrą patarėjų tarybą farmakologiniam budrumui užtikrinti ir jo vaidmuo bus iš tikrųjų labai svarbus. O kodėl mes dabar turime prisimti atsakomybę už šį pranešimą, kodėl ne aplinkos apsaugos komitetas, nes čia kalba eina tiek apie aplinkosaugą, tiek apie visuomenės veikatą. Ir e, mes, e, aš manau, kad vaistų pramonė, kuri yra e, praktiškai antra pagal svarbą kai kurių teigimų po ginklų pramonės ir iš tikrųjų e, sergantis žmonės yra smarkiai priklausomi nuo tos pramonės atstovų ir kaip gali e, ta patarėjų taryba komitetas būti nepriklausomas, e, kuomet farmakologijos įmonės vykdo tokią plataus masto lobistinę veiklą? Kaip mes galime užtikrinti, kad ši institucija būtų nepriklausoma? Man šis klausimas yra pats svarbiausias. Taip pat pritariu teiginiui, kad e, jeigu bus sukurtas atinkamas duomenų bankas, tai kodėl prieiga prie šio banko duomenų turėtų būti ribojama, kodėl nepriklausomi tyrėjai ir mokslininkai negalės naudotis šio duomenų banko duomenimis. Aš manau, kad būtų užtikrinti jiems taip pat atitinkamą prieigą. Pirmininkas, ačiū labai. kompetencijos klausimas jį buvo atsakyta ir e, mes teikiame tik tai nuomonę, o Envi komitetas yra pagrindinis komitetas, mes teikiame tik tai atitinkamą nuomonę, nepaisant to mes turime aptarti savo poziciją. Taigi, ačiū labai, suteikiu žodį dabar komisijos atstoviai poniai Irenai Sančius. Dėkuoju, labai, labai diena. Pateikę šios teisinius pasiūlymus, mes pirmiausia norime supaprastinti bei racionalizuoti farmakologinio budrumo sistemą. Be abejo, mes neturėtume kelti panikos ir to nesiekime pateikdami šios pasiūlymus. Išnagrinėję jau turimus teisės aktus, nusprendėme, kad kai kuriuos iš jų galima būtų patobulinti tam, kad geriau galima būtų pasinaudoti turimais ištekliais bei valdžios struktūromis ypač po to, kai, išleidž... kai leidžiama vaistus e, pardavinėti rinkoje. Ir aš norėčiau paaiškinti, ko siekime šiais e, pasiūlymais. Mes norime, kad būtų patobulinta e, rinkos priežiūra. Ir aš galiu pasakyti, ponė Rivasi, kad be abejo mes nenorime keisti autorizavimo teikti į rinką taisyklių. Ir nenorime, kad šis leidimas vaistams patekti į rinką būtų išduodamas neišsiaiškinus visų vaisto savybių ir galimų poveikio. Leidimai išduodami atsižvelgiant į išsamų poveikio įvertinimą. Tai dėja nereiškia, kad vaistai, kurie parduodami yra rinkoje, nekelia jokios rizikos. Ir dėja, kai kur, e, kartais šaltinį poveikį galima išsiaiškinti tik tuo met, kai e, daug žmonių pradeda vartoti kokius nors vaistus kad vien tyrimų pacientų grupėje neužtenka. Taigi noriu tą labai aiškiai pasakyti apie leidimus teikti vaistus į rinką. Ir mes galėtume šį klausimą išsamiau svarstyti, jei jūs turėsite papildomų klausimų. Dabar savarankiškumo klausimas, kuris buvo keliamas įvairiais aspektais. Pirmiausia, mes manome, kad būtina, kad e, farmakologinio budrumo e, įstaiga būtų nepriklausoma, todėl ji turėtų būti finansuojama iš viešųjų lėšų. Tačiau tai dėja reiškia, kad e, kompetitingosios institucijos daugiau investuoja į vaisto tyrimą į, iki jo patekimo, į, patekimo rinkai. Mes norime, kad situacija pasikeistų. Bet to buvo iškeltas klausimas apie komiteto nešališkumą bei autonomiškumą. Bendrijoje jau yra prekiaujama kai kuriais vaistais, kuriuos prižiūri nacionalinės kompetentingos institucijos ir ši sistema yra gan e, stipri ir ji visiškai nepriklausoma yra nuo farmacinių bendruo, bendruo, bendruo, bendrovių. Nors, kaip žinia, jos būna labai galingos. Mes norime, kad šis komitetas, apie kurį e, kalbame, būtų kiek kitoks nei visi kiti komitetai. Mes manome, kad e, būtų nepratinga siūlyti, kad kiekviena valstybė norė turėtų savo atstovą šiame komitete, kaip visi uh, ankstesni, uh, kaip buvo su visais kitais ankstesniais komitetais. Mes norime, kad tai buvo vien eks, iš ekspertų sudarytas komitetas. Ir šios ekspertus turėtų paskirti komisija uh, po konkurso. Dar vienas klausimas - skaidrumas. Mes labai stengiamės skaid, skaidrumo klausimą, į skaidrumo klausimą atsižvelgti, kai rengėme šį pasiūlymą. Be abejo, skaidrumas yra vienas iš šio pasiūlymo tikslų. Tačiau, kai kalbame apie duomenų bazės, turime suvokti, kad farmakologinio budrumo koledžas saugo vaistų šalutinio e, poveikio, e, saugo duomenės apie vaistų šalutinį poveikį. Dažnai tai yra dalykas susijęs su e, atskirų žmonių asmens duomenimis. Ir neabejoju, ar daug iš jų norėtų, kad ši informacija būtų viešai skelbiama. Dėkuoju. Ačiū labai. Baigime svarstyti penktąjį ir šeštąjį darbo tvarkės punktus, dabar septintasis ir aštuntasis punktai. Informacija visuomenė apie žmonėms skirtus receptinius vaistus. Čia taip pat siūlome renkti bendrą diskusiją ir noriu suteikti žodį Jorgo Hatsimarkakiui pranešėjui. Taigi prašau. Ačiū pirmininkė, džiaugiuosi, kad ketvirtadienį po pietų pusę šeštos dar jūs esate čia. Pirmininkė sako, aš taip pat džiaugiuosi, kad jūs čia esate ir jeigu greitai pasisakysite, tai greičiau galėsime išvykti. E, e, čia kalbama apie informaciją visuomeniai susijusi su žmonėms skirtais receptiniais vaistais. Aštuntasis darbo tokis punktas yra daugiau skirtas informacijai visuomenėje apie žmonėms skirtus receptinius vaistus ir atitinkamo reglamento pakeitimą. Ši tema yra pakankamai kontroversiška, svarbi ir politinė prasme. Šanksto jau tą galiu paminėti ir dėja likščiolinėje diskusijoje buvo pasirinkta tokia išeitinė pozicija e, pagal kurią čia daugiausiai turėtų būti kalbama apie reklamą. Iš tikrųjų, tokia šitie pozicija neteisinga. Čia daugiausiai dėmesio turi būti skirta informacijai visuomeniai ir žmonėms, e, susijusiai, e, informacijai susijusiai su tam tikrais vaistais jų poveikiu. Ir aš tik, iš tikrųjų noriu priminti, kad 2003 metais šio klausimo svarstymas parlamente jau buvo sužlugdytas ir labai prašyčiau, kad taip vėl neatsitiktų dar kartą. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad pirmininkaujantį Švediją aplinkos komitete jau e, atkreipė dėmesį į tai, kad Švedijos, Švedijoje komisijos pasiūlytas modelis yra priimtinas, tačiau iš tikrųjų mm, Švedija nesitikė tarybos paramos, bet daugumos taryboje šiam pasiūlymui. Apie ką čia eina kalba? Čia daugiausiai norime atkreipti dėmesį į optimalaus gydimo užtikrinimą ir e, lygų prevencija, o tam yra reikalinga visokiojopa informacija pacientui apie geriamus vaistus. Taip pat reikia čia išvelgti tam tikrus lygų užkardimo aspektus, nes gavę daugiau informacijos apie vaistų poveikį, pacientai rečiau susirga ir tokiu būdu sumažėja bendros visų pacientų gydimo išlaidos, tačiau to pasiekti galima tik tai gaunant atitinkamą objektyvę informaciją, ne vien tik per gydytoją, tačiau ir tiesiogiai. Klausimas, kaip ta informacija turi būti teikiama, ar reikia laukti, kol bus susirgama, kaip yra dažniausiai šiuo metu. O mes tuo tarpu siekiame ir pasiūlymas numato atitinkamus mechanizmus, kaip tai padaryti. Tai yra, mes norime teikti tam tikrus iš ankstinius informacijos paketus pacientams arba visiems piliečiams, tam, kad būtų pasiektas tam tikras užkardimo efektas. Taigi, kaip ta informacija turi pasiekti pacientus iki šiol. Informacija apie vaistų poveikį būdavo randama informaciniuose lapeliuose prie vaistų pakuočių. Dažniausiai tai yra iš tikrųjų sieninius tapetus panašus informaciniai lapeliai, kurie tik tai baimės daugiau įvaro pacientams ir yra praktiškai nesuprantami, nes juos perskaičius praeina bet koks noras tą vaistą vartoti, nes ta informacija buvo parengta teisininkų ir skirta teisininkams, tačiau yra visiškai nesuprantama, pavyzdžiui, mano mamai. Ir iš tikrųjų taip yra, aš, aš pats labai dažnai to nesuprantu, kas ten parašyta, aš, ir aš nesu teisininkas. Taip pat e, informacijos gavimas priklauso nuo piliečių sugebėjimo naudotis internetu, nes vis daugiau piliečių dabar internetu naudo, naudojasi uh, ieškodami informacijos, tačiau labai dažnai informacija apie vaistus yra pateikima internete anglų kalba ir jau čia susidarėme su pakankamai didelėmis problemomis. Pavyzdžiui, Latvijos piliečiai, kurie nekalba angliškai, mm, nėra e, vienodoje išeitinėje situacijoje lyginant su tais, kurie angliškai kalba. Ir dažnai internete randama informacija nėra patikima, nes dažniausiai e, ji gaunama iš JAV ir e, e, ten vyksta didžiulė vaistų gamintojų tarpusavę konkurencija, todėl mums reikalingi patikimi sertifikuoti informacijos šaltiniai. Apie tai taip pat kalbama mūsų pasiūlyme. Savai suprantama, kad be pakuotės informacinio lapelio ir gydytojų išrašančiam vaistus tenka atitinkamas labai svarbus vaidmuo, tačiau uh, per ketvirtį vidutiniškai vienas pacientas konsultuojasi su gydytoju, asmeniu gydytoju maždaug 15 minučių ir iš tikrųjų pacientui reikia pačiam ieškoti atitinkamos informacijos, informacijos apie vaistų poveikį. Tačiau neabejotinai paskutinis žodis turi priklausyti gydytojui jam čia tenka svarbiausias vaidmuo, tačiau pacientus reikia labiau įtraukti į lygų gydimo procesus. Mes, ką mes veikintume šiame pasiūlyme, tai yra taip vadinamasis papildomas informacijos lapelis ir informaciniam lapeliui komisijos pasiūlyme skiriamas didžiausias vaidmuo informacinis lapelis turi būti parengtas suprantama kalba Vokietijoje. Ta numato atitinkami įstatymai, tačiau vis tik tai e, priimtas įstatymas dar toli gražu nereiškia, kad informacinio lapelio turinys iš tikrųjų bus suprantamas. Mes turime pacientus informuoti išsameu, e, tas, ta informacija turi būti pateikiama patrauklesniu būdu ir apie tai iš tikrųjų nekalbama komisijos pasiūlyme ir ten taip pat nekalbame apie jokią reklamą. Reklama apskritai turi būti eliminuota iš šio pasiūlymo. Per tris metus mes esame nustatę farmacininkų formę labai aiškius kriterijus, kurie e, padeda atskirti reklamą nuo informacijos teikimo mums tikrai turėtų būti aišku, kad pramonė čia nesiekia reklamos savo vaistams. Ir taip pat noriu pasakyti, kad kai kurie socialinio draudimo įstaigų atstovai teigia, kad šis įstatymo pasiūlymas turėtų būti atmestas pacientų labui, tačiau jie paprasčiausiai sako netiesą, jie bijo <clears throat> sąnaudų padidėjimo. Pirmiausiai, tas pasiūlymas turėtų būti e, taikomas e, EMEA e, Londone veikiančiai agentūrai ir joje registruotiems 400 registruotų vaistų. Mano nuomonė, ta apreptis nėra pakankama, skaičius turėtų būti padidintas. nacionalinių vaistų priežiūros tarnybų registruojami vaistai turėtų būti atitinkamai kontroliuojami tų nacionalinių vaistinių registracijos tarnybų. Kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Švedijoje, atitinkama kontrolė yra negalima dėl tų valstybių. Iš ankstinė kontrolė neleidžiama dėl atitinkamų įstatymų ir konstitucijos, kuri galioja tose valstybėse. Kai kuriuose valstybėse kontrolė po vaistų vartojimu yra efektyvesnė nei pavyzdžiui Švedijoje, kur yra numatytos pakankamai menkos bausmės už tai, už tam tikrus užfiksuotus nusižengimus. Todėl čia reikia komisijos pasiūlymą pagerinti, mums reikia nustatyti atitinkamas veiksmingas sankcijas, siekiant, kad jos turėtų ir tam tikrą atbaidomąjį poveikį. Mes privalome užtikrinti, kad e, informacija, kuri yra skleidžiama žiniasklaidoje, susijusi su receptiniais vaistais turėtų tam tikrą vienodą formatą ir tokiu būdu būtų galima ją aiškiai atskirti nuo reklamos. Mūsų frakcija, sustikusi su šešėliniais pranešėjais, siūlo surenkti tarp frakcijinius viešuosius svarstymus ir nuimtų tam tikrą atsakomybę nuo jūsų, ponė pirmininkė, e, pečių, tačiau e, tikiuosi, kad jūs pritarsite šią iniciatyvą. Norėčiau jūs informuoti apie numatytą tvarkaraštį nes pagrindinis komitetas čia yra aplinkos komitetas ir jis tik balandžio mėnesį balsuos dėl šio pasiūlymo, o tai reiškia, kad plenarnėje sesijoje diskutuosime apie šį pasiūlymą tik tai gegužės mėnesio. Todėl lapkričio 12 dieną pranešėjas pateiks atitinkamą pranešimo projektą. Šiame komitete gruodžio 3 dieną jį aptarsime, o gruodžio 9 dieną baigsis pataisų teikimo terminas jūsų komiteto pataisoms. Aš prašyčiau galbūt per daug pataisų nepateikinėti tam, kad galėtume, kaip manoma, greičiau savo nuomonę pristatyti aplinkos komitetui, nes e, jo nariai iš tikrųjų yra nusiteikę pakankamai gerinoriškai ir tikimės glaudaus, sklandaus bendradarbiavimo. Pirmininkas, ačiū kolega, daug išmokų iš jūsų išsamaus pranešimo ir leiskite šiek tiek linksmiau pastebėti, kad iš tikrųjų svarbiausias dalykas, kad jūsų mama ateityje sugebėtų perskaityti ir suprasti vaistų pakuotės informacinius lapelius. Tikimės, kad sugebėsime to pasiekti ir dabar suteiksime žodį ponui Korėdė Kampo šešėliniam pranešėjui. Ačiū pirmininkė. Aš irgi sužinojau daug įdomaus iš šių pranešimų pristatymų. Pirmiausia, pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui už jo žanginę kalbą. Tačiau aš turiu prieštaringos informacijos. Mano žiniomis, Švedija ketina paskelbti naują poziciją dėl šio pasiūlymo iki savo pirmininkavimo pabaigos. Tačiau antra vertus esu girdėjęs, kad Švedija nebenori iš naujo svarstyti šių dviejų pasiūlymų. Gal kas nors galėtų paaiškinti, kas vyksta? Manau, kad svarbiausia yra informacija. Informacija, o ne reklama. Informacija gali būti parengta labai gražiai, tačiau informacija, kaip tokia, gali būti ir pavojinga. Aš kalbu apie tą informaciją, kuri užliuliuoja žmogaus budrumą, kuri liktai suteikia tam tikrų garantijų. Nes ji peržengia mūsų namų duris, įsitvirtina mūsų galvose. Ir kartais tai gali būti labai pavojinga. Taigi šioje srityje tobulintinų dalykų dar yra labai daug. Informaciją galima paskelbti ir po to, jei per 60 dienų niekas nepareiškia jokių uh, pretenzijų dėl tos informacijos, tuomet ji laikoma oficialiai patvirtinti ir galiojančia. Manau, kad reikia šią nuostatą peržiūrėti. Kaip pranešėjas jau minėjo, turime išnagrinėti geriausius praktikos pavyzdžius. Netrukus turėtų įvykti viešoji konferencija šiuo klausimu ir tikiuosi, kad jos metu galėsime pabendrauti su žmonėmis, kurie išmano šią situaciją bei su tais, kurie uh, re, parengė pasiūlymų tekstus. Manau, kad tam, kad gerai galėtume suformuluoti tekstą, reikia, kad būtų atidėtas jo tvirtinimo terminas. Čia kalbame vieną apie receptinius vaistus ir visiškai pamirštame apie gydytojo poreikius. Nemanau, kad vien gydytojas turėtų žinoti, koks yra galimas vaisto poveikis. Aš manau, jo, kad tokią informaciją būtina teikti ir pacientui. Taigi klausimų spręstinų nu yra nemažai. Tačiau mes nenorime atmesti šių pasiūlymų. Nenorime prarasti šios galimybės patobulinti galiojančius e, įstatymus. Žinome, kad e, valstybių narių reguliuotojai labai dažnai nenori, kad kas nors būtų keičiama. Jie nenori, kad būtų teikiama papildoma informacija. Jie dažnai e, savo, pateisina savo nuomonę argumentu, jog trūksta lėšų. Ir tuo, kad tokie reikalavimai sukurs papildomos biurokratinės naštos. Bet to dažnai iškeliamas ir subsidiarumo klausimas. Na, taigi, pirmininkė, manau, kad šis klausimas yra svarbus, šie dokumentai yra svarbus, turime juos išsamei nagrinėti. Mes tik tai pradėjome darbą, manau, turime labiau įsigilinti į jų esmę ir stengtis svarstyti juos be, jokių, be jokio šankstinio nusistatymo. Muchas gracias. Yo en otras he llegado tarde, pero. Gutierės Kortinės. Ačiū, atsiprašau, kad pavėlavau į šio klausimo svarstymą. Tačiau gaila, kad labai vėlai šį klausimą diskutuojam. Um, gal kitas tik e, bus galima anksčiau pradėti tas diskusijas. Norėčiau paprašyti komisijos pateikti mums studiją. Aš labai džiaugiuosi, kad e, atkėlėm datą. Taigi norėčiau studijos, kiek žmonių kreipėsi į medicinos pagalbos, kodėl, kiek žmonių kreipiasi dėl to, kad suvartoja ne tuos vaistus. Problema yra ta, kad pavyzdžiui, ypač pagyvenę žmonės neprisimena, kokius vaistus jau išgėrė, kokius ne, dažnai galbūt ir antrą kartą išgėrė tą pačią tabletę. Gal čia vaistininkai galėtų mums padėti, nes reikia išsiaiškinti tikrasias uh, priežastis, kodėl um, žmonės susirga ar netgi miršta dėl vaistų netinkamo suvartojimo, jeigu jie supainioja vaistus, ne tuos suvartoja. Ir manau, kad ir gydytojai čia galėtų suvaidinti savo vaidmenį. Panas Hatsimarkakis minėjo savo mamą. Nežinau, ar viskas taip paprasta Galbūt e, toje anotacijoje, pakuotėje galėtų būti informacija pateikta ir tie žmonėms, kurie iš viso nieko nesupranta. Pavyzdžiui, kad būtų parašyta, jeigu sveriate 80 kg, turite išgerti didesnę dozę, jeigu 50 kg, tai mažesnė dozė. Daug kas man sako, kadangi esi labai e, liekna, tai turi būti atsargi ir gerti mažesnės dozes. Aš manau, kad galima surasti tokias formuluotės, kurios būtų suprantamos ir paprastos vartotojams. Be to, jeigu eina kalba apie pardavim, pateikimą rinkai, aš manau, gal reikalinga kažkokia tai kokybė rodanti etiketė. Mes tikrai nenorime, kad daugiau informacijos būtų internete, bet mažiau ant pakuotės. Labai svarbu, kad ant pakuotės liktų pakankamai informacijos. Jeigu, bet aišku, galima galvoti ir apie informaciją internete, pavyzdžiui, ar jeigu, tarkim, yra kažkoks tai labai populiarus vaistas, galbūt galima netgi įsteigti karštasis telefono linijas, kad žmonės galėtų pasiskambinti ir daugiau sužinoti apie tos vaistus, kad jie žinotų, ką jie daro. Gal čia ir vaistinės galėtų padėti tuo klausimu. Ačiū. Ačiū. Gal. Dažnai man pačiam kyla klausimas dėl tos informacijos e, apie vaistų informacinių lapelių turinį mes nesuprantame, kas ten parašyta, tačiau būtent mes patys ir esame prieimę sprendimus apie tai, kas ten šiuo metu yra parašyta. Taigi gerai, kad bent jau apie tai diskutuojame dabar dabar komisijos atstovę Irenė Sančius, o po to dar leisime pasisakyti apibendrinimui pranešėjui. Ačiū pirmininkė. Aš trumpai kalbėsiu, kaip panas Hatsimarkakis labai aiškiai minėjo ir įvardėjo problemą, mums reikia imtis veiksmų, tačiau galbūt aš norėčiau sureaguoti išsakytus komentarus. Pradėsiu nuo to, kad iš tikrųjų mes šiuo pasiūlymu ketiname sukurti tam tikrą sistemą, kuri leistų mums teikti informaciją bendrai visiems vartotojams, visuomeniai ir e, užtikrintume, kad e, to informacijoje nebūtų jokios reklamos, tai yra mes pasitelktume labai aiškes taisyklės, apie tai, kokia informacija turi būti teikiama, kaip ji turi būti teikiama ir <clears throat> daugiausiai dėmesio skiriant atitinkamus kriterijams, tokiems kaip vaistų kokybė ir panašiai, bet kokia atveju mes e, manome, kad atitinkamus klausimus reikia svarstyti ir jie buvo svarstyti parlamente jau anksčiau tačiau bendrijos taisyklės inform, vaistų informacijos srityje iš tikrųjų nėra pakankamai aiškios. Ir e, reikia tolesnės diskusijos ir rimtesnės diskusijos, reikia viešųjų svarstymų. Trumpai noriu pakomentuoti keletą išsakytų minčių. Kalbant apie e, tą e, informacinių lapelių, e, vaistų informacinių lapelių turinio sudėtingumą. Iš tikrųjų yra pakankamai ilgas sąrašas informacijos, kuri turi būti nurodoma informaciniuose vaistų lapeliuose. Yra tam tikros e, nuostatos ir parlamentas reikalauja, kad informaciniai lapeliai turėtų būti suprantami, lengvai skaitomi. Mes siekime pagerinti informacinių lapelių situaciją ir norėčiau grįžti prie ponios Gutierės kontinės komentaro. Iš tikrųjų, savo pasiūlyme apie farmakologinį budrumą mes esame numatę ir atitinkamą pasiūlymą, kurį ji minėjo, tai yra siekime, kad tam tikriems vaistams būtų mm, užtikrinta esminė informacija, pavyzdžiui, nevartoti vaistų atitinkamų nešioms moteriams. Tokiu būdu mes sieksime, kad vartotojai iš tikrųjų perskaitytų pačią būtiniausią informaciją. Ir e, atsižvelgsime taip pat ir į ponios Gutierės pasiūlymą. Pat buvo kalbama apie internetinių svetainių teikiamas informacijos kokybę, apie jų patikimumą. Ir mes Iš tikrųjų esame numatę tam tikrus reikalavimus atskiroms svetainėms apie vaistų kokybę ir atitinkamas sertifikavimo procedūra yra rengiama. Aš sieksime užtikrinti, kad būtų daugiau informacijos kitomis kalbomis, ne vien tik tai anglų. Galbūt norėčiau šiek tiek paaiškinti e, pirmininkaujančios Švedijos poziciją, e, remiantis mūsų turimą informaciją, pirmininkaujantį Švediją prioritetą teikia farmakologiniam e, budrumui ir su juo susijusiems pasiūlymams. Ir daugumoje susitikimų būtent šis klausimas bus svarstamas, tačiau informacijos visuomeniai ir pacientams klausimas nebus svarstomas. Trumpai dar ponė Gutierės Kortinės nori sureaguoti. Iš tikrųjų, aš norėjau dar pridurti labai vieną svarbią informaciją susijusią su e, paukščių gripu ir dabar susijusią su nauju gripu. Iš tikrųjų, čia mes e, puikiai matome tam tikrą paslėptą vaistų reklamą. Pavyzdžiui, Tamiflu. Tai yra skandalas, čia reikia įspėti vyriausybės. E, ponas e, Anselis iš tikrųjų džiaugiasi, nes čia tam tikros įmonės pagamino tam tikras e, <clears throat> tam tikrus vaistų pakuotės ir dabar parduoda šios vaistus, pavyzdžiui, vyriausybėms ir puikiai naudojasi dabartinė situacija, pavyzdžiui, vairius skiepus ir panašiai. Manau, kad reikia pasakyti labai aišku dalyką, šis dokumentas jis to nieko bendro neturi, tačiau mes parlamente vis tik tai esame skirti tam, kad užtikrintume tam tikrą pusiausvyrą atskirose sritise, tam, kad e, tam tikros e, lygos, vienodos lygos būtų gydamos e, skirtingais vaistais turinčiais vienodą poveikį. O kodėl e, dabar, e, jeigu vaistas yra toks pats, tai e, vienodo poveikio, vienam reikia recepto, kitam nereikia recepto. Ispanijoje, mm, pavyzdžiui, apie kontracepcinius vaistus yra tam tikro posakio ir informacijos pavyzdžiui, apie kontracepcinius vaistus, kuriuos reikia vartoti prieš tai ir po to. Aš turiu, pavyzdžiui, dvi dukteris, viena yra pakankamai rami, o kita tokia labiau pasiutusi, na ir ką, viena, viena reikia tą tabletę prieš tai praryti, o kitai po to, ne? ir kas turi tą pasirūpinti dabar motinas ar, ar, ar kas nors kitas, o tie vaistai yra pardavinėjami be jokių receptų. Nu, įsivaizduokite tokį dalyką, o kur nors kitur, pavyzdžiui, ta, ta pati tabletė, tie pats vaistai su receptu yra pardavinėjami. Pirmininkas nutraukė kalbėtą ir suteikė žodį ponui Hatsimarkakiui, galbūt jisai galėtų ypatingai šį klausimą atsakyti. Aš mielai susipažinčiau su abiem jūsų dukterimis ir tada galėtume išsiaiškinti viskas, tą ką ponas Hatsimarkakis. E, aš sudėjau psichologiją, tai man labai įdomu. Taigi, aš manau, kolegė, kad jūsų pastaba dėl tamiflų labai vertinga. Mes galėtume surinkti svarstymus parlamente ir pasvarstyti apie tai, kas atsitiktų su žmonėmis, kurie užima aukštas politinės pareigas, e, jeigu jie per įvairius uh, E, karinius e, štabus, skleistų tam tikrą informaciją ir e, gautų iš to nemažai pelno. Ir savo pranešime aš atkreipiu dėmesį į tai, kad iš JAV pareina labai daug suklastotas informacijos ir ši, šiuo atveju iš tikrųjų uh, galima kalbėti apie tai. E, turiu pasakyti, kad šis pasiūlymas netaikomas įvairioms skiepijimo vakcinavimo kampanijoms, tik tai išimtiniais atvejais. E, į didžią dalį klausimų atsakė komisijos atstovė, taip pat ir dėl Švedijos pirmininkavimo prioritetų <clears throat> ir farmakologinio budrumo klausimas yra iš tikrųjų svarbus, taip pat kaip ir e, informacijos sklaidos visuomenė. Aš noriu pasakyti, kad ponas Korėja Dekampos pats buvo sveikatos apsaugos ministras ir e, dalyvavo rengiant šį pasiūlymą e, vadovaudamasis tarybos pozicijomis. Aš dabar grįžtu prie savo mamos, ji turi kiekvieną dieną gerti aštuonis skirtingus vaistus ir iš tikrųjų nėra tokia apsišvietusi kaip dauguma iš mūsų ir, ir, e, ir e, jai pakankamai Suprantu, ponė pirmininkė, kad e, jūs, e, būdamas e, konservatorius, galbūt pagėdav, būtumėte pagėdavęs, kad mano mama dar man, prieš mano gimimą būtų tą tabletę išgerusi kontracepcinę, tačiau taip jau yra, kaip yra. Aš manau, kad galbūt būtų galima, pavyzdžiui, licenzijuoto internetinėje svetainėje patalpinti tam tikrą informacinį filmuką, video medžiagą apie atitinkamo vaisto atitinkamą poveikį tam, kad pacientai galėtų paprasčiau suprasti, kaip atskiri vaistai veikia. Ir iš tikrųjų, senstant mūsų visuomeniai, vis daugiau žmonių susidurs su panašiomis problemomis kaip mano mama ir todėl yra labai svarbu išskirti pačią svarbiausią informaciją. Manau, turime eiti šią kryptimi ir e, mes e, mano minėtus viešuosius svarstymus iš tikrųjų surenksime ir numatyto termino veikiausiai nenukelsime. Aš turiu pagirti komisiją, e, padėkoti už šį pasiūlymą. Galbūt kai kurios dalykus reikia pagerinti, tačiau komisija iš tikrųjų nuveikė labai neblogą darbą, tai užtruko pakankamai ilgai, tačiau dabar reikia tik tai šį pasiūlymą gyveninti. Ačiū pirmininkė. Pirmininkas, ačiū labai. Dabar Grįžkime prie devintojo mūsų darbo atvarkės punktų, tai yra suklastoti vaistai ir suteiksiu žodį pranešėjai poniai Sartori. Ji ilgai ir kantriai laukia ir dabar jai suteiksime žodį ir turėtume jai skirti taip pat deramą dėmesį. Prašau, ponė Sartori. Aspettato e anche ascoltato molto, molto attentamente. Ačiū pirmininkė, taip iš tikrųjų ilgai laukiau, tačiau kartu turėjau galimybę pasiklausyti labai įdomios diskusijos. Šie klausimai tarpusavį yra susiję, nes net galime kalbėti apie dokumentų paketą, kuris yra labai svarbus visiems ES piliečiams. Manau, kad svarbu yra taip pakeisti direktyvas ir reglamentus, kad e, piliečiai turėtų daugiau garantijų. Na, aš kalbėsiu apie direktyvą, kurie susijusi yra su falsifikuotais vaistais. Konkrečiau kalbu apie direktyvos 2001-83-EB e pakeitimą. Jo tikslas, e, šio pakeitimo tikslas yra užkirsti kelią falsifikuotiems vaistams patekti į rinką. Daug kalbama apie aktyvesias medžiagas. Iš tikrųjų, ši direktyva susijusi su kita direktyva, kuris 61. Esmė yra ta, kad gaminant vaistus būtina užtikrinti kad ne, pat, ne tik patys vaistai būtų aukštos kokybės, bet kad ir medžiagos, iš kurių jie gaminami, taip pat būtų aukštos kokybės. Direktyva numeris 2183 tokio reikalavimo nėra. Taigi dabar toks nereikalavimas nėra taikomas nei Europos vaistų gamintojams, nei trečių šalių gamintojams. Ir dėl to kenčia visi piliečiai. Be to mes norime, kad būtų padidintas aktyv... aktyvių medžiagų atsieka... atsiekiamumas Europoje. Ne tik, kad būtų kalbama apie galimybę atsekti, iš kur yra kilę vaistai. Falsifikuoti vaistai būna trijų tipų. Vienas iš jų yra susijęs su vaisto sudėtimi. Kitaip tariant, tikroji vaisto sudėtis yra kitokia nei teigiama yra etiketėje. Taip atsitinka dėl įvairiausių priežasčių. Kartais dėl to, kad vaistai yra neteisingai gaminami arba netinkamai yra saugomi. Arba, pažiūrėjau, neteisingai yra nurodyta kilmės e, pagaminimo vieta. Anot e, pasaulinės veikatos organizacijos, vienas procentas visų pramoninių valstybių rinkose esančių vaistų yra falsifikuoti. Mes kalbame apie vaistus, nepamirškime, tai yra produktas, kurio, tiksla, kurio pagrindinė paskirtis yra pagerinti jūsų sveikatos būklę. Be to falsifikuotų vaistų kiekis mūsų rinkoje nulatos auga. Maždaug pusantro milijono padirbtų vaistų kiekvienais metais atsiranda mūsų rinkoje. Taigi šis klausimas yra susijęs ir su vidaus rinka, Jei pažvelgsime į patentuotų ir nepatentuotų vaistų gamintojus, pamatysime, kad šiame sektorėje dirba 600, 634 tūkstančiai žmonių. Ir šis sektorius sukuria nemenka vidaus produkto, bendro vidaus produkto dalį. Taigi, atsižvelgdami tai, kad šis klausimas yra labai svarbus ir beje susijęs ne vien su sveikata, bet ir su aplinka, mes paprašėme, kad būtų taikoma praplėsto bendradarbiavimo procedūra, pagal kurią mes galėtume rengti pranešimą kartu su aplinkosaugos komitetu. Na, manoma, kad 31 procentas falsifikuotų vaistų atkeliauja iš Indijos, 35 procentai iš iš Arabų Emiratų, o dar 20 iš Kinijos. Pasikonsultavę su komisija, nusprendėme, jog būtina reikalauti, kad ES atitinkamuose tarptautinėse forumuose, tokiuose pavyzdžiui, kaip pasaulinė sveikatos organizacijoje, turėtų reikalauti, kad būtų suformuluotas medicininio produkto apibrėžimas. Tai yra svarbu, kadangi dabar šalis skirtingai interpretuoja šią savoką. Toliau, mes daug kalbame apie geriausią praktiką, ypač geriausią gamybos bei vaistų platinimo praktiką. Taigi apie tai jau kalbama. Ir šis klausimas yra susijęs ir su kitais mūsų darbo tvarkės e, punktais. Tačiau, kai, kai kalbėjome apie receptinius vaistus, apie žmonėms skirtus vaistus, nebuvo kalbėta apie tai, kad nesvarbu pamiršti, kad yra ne vien tradiciniai platintojai, Tai gali būti savotiški ir brokeriai, ir tarpininkai, ir trečiosios šalis, kurios perka vaistus vienoje šalyje ir per, perparduoda kitur. O yra tokių, kurie iš pradžių įsigyja vaistų savo vartojimui, o po to pasikeitus aplinkybėm yra priversti juos parduoti. Yra ir kitas aspektas. Susijęs su ES teisynų. Pagal ES įstatymus reikala, reikalaujama gauti gerosios gamybos praktikos sertifikatą. Tai reiškia, kad kai vaistai yra gaminami už ES ribų, ES inspektoriai turi teisę nuvykti į gamybos vietą ir patikrinti, ar iš tikrųjų vaistai gaminami laikantis e, geros gamybos praktikos standartų. Mes importuojame labai daug aktyviųjų medžiagų, iš kurių yra patog pagaminami vaistai. Ir visi mano minėti reikalavimai šioms medžiagoms nėra taikomi. Mes turime iš tikrųjų du sąrašus. Pirmajame sąraše yra nurodytos šalis, kurios turi tam tikrus e, vaistų gamybos normatyvus ir standartus, kurie, kurios galima prilyginti tiems, kurie galioja Europos Sąjungoje. O kitame sąraše Yra nurodyta šalis, iš kurių importuojami vaistai ir kurių gamybos gamintojai nėra sertifikuoti ES. Ir tuomet jie turi gauti e, tarptautinės vaistų agentūros leidimą. Arba kreiptis atitinkamą ES agentūrą. Svarbu ir išsiaiškinti, iš kur atsirado ir kai buvo pagamintos visos aktyviosios medžiagos, iš kurių gaminami vaistai. Šiuo metu taikomos e, užstatymų nevykdymą sankcijos yra pernelik švelnios. Manau, kad šias sankcijas reikia sustiprinti. Turime grįžčiau bausti tuos, kas falsifikuoja vaistus. Ir manau, kad turime derinti atsakomybę numatytą už vaistų falsifikavimą. Yra dar vienas šio klausimo aspektas. Vaistas prekiaujama ir internetu, o tai potencialiai gali padidinti falsifikuotų vaistų gamybą. Vargu ir galėtume spręsti šią problemą. Pirmiausia dėl to, kad šis klausimas ne, nėra vienas iš šio direktyvos keitimo e, tikslų. Bet to būtų labai gerai, jei būtų sutrumpintas kad ši direktyva įsigaliotų kuo skubiau. Leiskite paminėti dar vieną dalyką. Pastaruoju metu pasaulyje įvyko keli atvejai, kai žmonės vartoja vaistus, mirė ne dėl to, kad apsinuodijo vaistais ar aktyviusiomis medžiagomis, bet dėl to, kad buvo naudojamos kenksmingos pagalbinės medžiagos. Ačiū labai, dabar norėčiau suteikti žodį socialistų šešėliniam pranešėjui. Pone Merk atsiprašė. Uh, E, ir pranešė man, kad panas Korera Dekampas pristatys socialistų frakcijos poziciją, nes jis šiandien apskritai visais frontais dirba. Taigi prašau jums žodis. Thank you, Mr. President, Mr. Chairman. My German is... Ačiū pirmininkė. Kadangi vokiečių kalbos pakankamai nemoku, tai kalbėsiu angliškai. Mm, dėl to, ką turėjo nuveikti Olandijoje. Judith Merkės negalėjo dalyvauti šios nors posėdį, paprašė manęs už ją pasisakyti. Visų pirma, noriu padėkoti komisijai už nuveiktą darbą, rengiant šį pasiūlymą. Noriu trumpai pristatyti šešėlinio pranešėjo poziciją dėl falsifikuotų vaistų patiekimo į rinką Reikia pabrėžti, kad pacientų saugumas ir sveikata turi būti prioritetas prieš visą kitą. Todėl komisijos pasiūlyme yra paminėtas 95 sutarties straipsnis. Reikia pagalvoti, ar į direktyvą reikėtų įtraukti ir kitus straipsnius. 152 straipsnis dėl visuomenės sveikatos galėtų būti tokių straipsnių pavyzdys. Anta, prieš pradedant diskutuojant uh, suklastotų vaistų pateikimo galimybės į mūsų teistas platinimo sistemas, visų pirma reikia panalizuoti apibrėžimus ir tarptautiniai apibrėžimai, tarptautiniai pripažinti pripažinimai, e, apibrėžimai būtų geras dalykas ir tada būtų galima daryti pažangą europinių lygmenių. Trečia, reikia paaiškinti uh, um, direktyvos taikymo sritį. Ši direktyva taikoma tik tai receptiniams vaistams, tačiau reikia taip pat nuspręsti ir dėl tų vaistų, kurie gali būti įtraukiami į direktyvą, pavyzdžiui, tokių kaip um, uh, generiniai nepatentiniai vaistai ar vaistų žaliavinė medžiaga. Pranešė norėtų platesnio paaiškinimo. Toliau, labai skiriasi leidimų išdavimo tvarka valstybėse narėse. Jeigu mes norime, kad pardavimo grandinė visa būtų daug skaidresnė, mums reikalinga vienodesnės sąlygos, tai tada būtų labiau skaidri visa sistema. Toliau, kaip galima garantuoti, kad pavyzdžiui, jeigu kažkokia kokioje um, teisinėje platimo grandinėje yra kažkokių tai spragų, kad falsifikuoti vaistai nepatektų į priekybą. Reikia autentifikavimą užtikrinti, paremti didesnėmis garantijomis, tačiau lygiai taip pat gali tekti panalizuoti skirtingas rizikos kategorijas kaina vartotojų turi išlikti kaip galima mažesnė. Šeštas punktas. Tolesnėse diskusijose labai svarbu aptarti, kas bus atsakingas už atsiekimo sistemos domenų bazę, kad e, privati paciento ir gamintojų informacija būtų saugoma, reikia užtikrinti, kad ta domenų bazė būtų rengiama nepriklausomų būdų. Čia esmė yra ne informacija, o rizika ir sauga. Ir pabaigai reikia pabrėžti, kad internetas yra pagrindinis e, suklastotų vaistų šaltinis. Didžioji dalis suklastotų vaistų yra parduodama per internetą. Daugiau kaip pusė, tai yra 62 procentai vaistų, kurie parduodami internetu, gali būti suklastoti. Todėl labai svarbu yra stengtis atsekti sufalsifikuotų vaistų pardavimą, kuomet galima atsekti jų platinimo maršrutus. Ačiū. Mr. Chachimakakis. Ponas ja, Dank, Hasilmarkakis. Danke den Kollegen, sind auch diesmal. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegoms. Buvo pasakyta tikrai daug svarbių dalykų. Dėl interneto dar norėčiau iš tikrųjų patvirtinti, kad internetas yra vienas iš didžiausių suklastotų vaistų šaltinių. E, pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis maždaug 50 procentų falsifikuotų vaistų yra parduodami internetu. E, Vokietijos atinkamos studijos netgi teigia, kad iki 80 procentų falsifikuotų vaistų Vokietijoje parduodami internetu. Čia mes galėtume pagalvoti apie tam tikrą sertifikuotų, licenzijuotų internetinių vaistinių sąrašą, e, kurios galėtų pardavinėti iš tikrųjų originalius patentuotus vaistus, tačiau tam yra reikalinga plataus masto informacinė kampanija. Antras dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra sąnaudos, atsiekamumas, kuris siūlomas komisijos ir atitinkamas ženklinimas yra savame, susi, savame suprantama susijęs su tam tikromis sąnaudomis. Ir mes per mūsų viešosius e, svarstymus e, anksčiau surinktus ir per būsimus svarstymus galėtume pateikti pasiūlymų, kaip reiktų atsižvelgti į tą aplinkybę, jog ypatingai smulkios farmakologinės įmonės susidurtų su didžiule kaštų našta, jeigu joms reikėtų papildomai ženklinti savo gaminamus vaistus. Trečias dalykas, kurį noriu paminėti, iš tikrųjų yra tiesa, kad į pasiūlymą nėra įtraukti įvairūs tarpininkai, agentai, makleriai ir nėra numatytos joms jokios bausmės, tačiau pasiūlymas komisijos apima prekybininkus, kurių atsakomybė komisijos nuomonė turėtų būti sugriežtinama ir čia užkirti. Ačiū. Pirmininkas, baigiamas žodis komisijos atstoviai. Acho que estando aqui na posição de membro permanente desta comissão, apesar de ser relatora responsável através da outra. Atsiprašau, pirmininkė, aš nesu šešėlinė pranešė. Eh, um aš esu atsakinga už pranešimą kitame komitete, todėl norėjau trumpai labai pakomentuoti uh, Sartoriai iškėlė daug klausimų, Korėja pratėsi tas mintis. Aš manau, kad tai labai puikiai atspindi ir tai, kas nerima kelia man. Ir mielai bendradarbiausiu, tikrai norėčiau dirbti kartu, kas dirbate šio klausimu. Tiesiog norėjau kolegoms pasakyti tai. Aišku, kad mes norime pažangos kaip galima greičiau. sustiprintas bendradarbiavimas nepavyko, tai gal tada būtų galima galvoti apie neformalų bendradarbiavimą. Savo pranešimą pristatysiu gruodžio 10. Aš manau, kad tada todėl galėtumėm pasistengti susitarti, gal jei ne visais klausimais, tai bent esminiais. Ačiū, tai yra geras pasiūlymas komiteto kolegoms. Na, dabar žodis poniai Sančias. Um, ačiū pirmininkė, ačiū tiems, kas pasisakėte, kas paremėte šią mintį, kad reikia greitai veikti su klasotų vaistų srityje. Tai yra dirbti su šiuo pasiūlymu. Buvo Mm, daug, daug klausimų iškelta. Jeigu aš visus atsakinėsiu, tai e, nebeliks jums laiko pailsėti vakare. Tai aš tada sutelsiu dėmesį tik į pagrindinius dalykus. Apibrėžimo klausimą kėlė mm, ponė Sartori, mm, ponas Kariekampas. Galiu patikinti Jūs, kad komisija aktyviai dalyvauja tarptautinėse diskusijose, kad būtų parengtas bendras apibrėžimas. Uh, Tačiau aišku, kad jau kai perini prie detalių, darbas pasidaro labai sunkus. Neturime iškaus apibrėžimo, tačiau iš pavadinimo ir iš to teksto panaudojimo kitose nuostatose matosi, kad norime aiškiai apibriežti, apie ką eina kalba. Kaip ponas Sartoris sakė, tai yra produktai, kurie yra sufalsifikuoti, kai eina kalba apie jų tapatumą, istoriją ar šaltinį. Tai yra, kad tai produktai, kurie nėra tie, kuom apsimeta dėl visuomenės e, saugumo sveikatos tikslų ir nežiūrint, tai yra labai svarbu, nežiūrint intelektinės nuosavybės aspektų, nes um, yra bendry, bendrijos teisė um, atitinkamų nuosto dėl intelektinės nuosavybės apsaugos, kai nekalba apie klastotės. Tačiau aš reikia pasakyti, kad net ir tuo atveju, kai nepažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės, bet vartotojų sveikatai iškyla pavojus, tai yra svarbu, nes pavyzdžiui, jeigu, tarkim, medžio medžiagos yra netokios, kaip kad yra pasakyta sudėtos į tą produktą. Tai yra, kai eina kalba apie produktą, apie prekę, kuri suklastota mm, savo tapatumo, istorijos mm, ar šaltinio požiūriu. Dabar dėl atsekamumo. Taip labai svarbu kai eina kalba apie tai, ką pasiūlyti, tai labai svarbu yra subalansuoti visuomenės sveikatos apsaugą su mm, ta realia rizika ką, ką mes realiai vertinam, kokia jin yra ir su ta kaina, kiek visą tai kainuos. Mm, tos saugumo visos savybės yra labai svarbios ir poveikio analizė, kaip ponas Hatsimarkakis e, sakė, tikrai stengiamės į tai atsižvelgti. Dar viena svarbis rytis, kuri buvo paminėta kas buvo ypač Europos parlamento iniciatyva išanalizuota, tai yra um, importuotos medžiagos naudojimas. Gali būti, kad iš tikrųjų tai, kas pateikiama Europos rinkoje, dažnai yra importuota. Ir čia teisės aktai pakeisti, mes siūlome labai novatoriškas nuostas ir kaip pranešėjas sakė, labai svarbu yra akcentuoti gamintojų pažangę praktiką, taip pat e, platinimo pažangę praktiką ir, tai, ir turi būti laikomasi tų principų. Norėčiau gal netgi pasiūlyti, kad reikalingos pilnos garantijos, kad mūsų kompetitingos valdžios institucijos institucijos atliktų patikrinimus. Kai buvo atliekama poveikio analizė, mums buvo pateikti tokie skaičiai, kad yra apie 20 tūkstančių gamyklų trečiosiuose valstybėse, kurios gamina aktyvesias medžiagas, veikliasias medžiagas. Tai net jeigu apjungtumėm e, išteklius visoje ES, ką turi m, mm, visos e, valdžios institucijos visose valstybėse narėse, tai patikrinimą atlieka tik tai gal 60 per metus. Uh, Taigi mes bandome pateikti tokius pasiūlymus, kuriuos būtų įmanoma gyvendinti, kad būtų įmanoma apsaugoti mūsų piliečių sveikatą, užtikrinti pažangę gamybos ir platinimo praktiką, tačiau kad nebūtų primesa tokia praktika, jog reikėtų sistemingai atlikti patikrinimus, nes tuomet e, įgyvendinimo problemos būtų tikrai milžiniškos. Norėčiau prašyti jūsų turėti toje tai menyje. Taip pat kalbėjote apie taikymo sritį, apie kitas medžiagas, tai yra pagalbinės medžiagas. Mes galvojame, kad e, bet kokie pamastymai, ar reikėtų tas, tas taikymos rytį išplėsti ir taikyti ne vien tik tai veikliosiams medžiagoms, tai viską reikėtų paremti um, rizikos analizę. Aišku, kad jeigu kalba apie pagalbinės medžiagas, tai rizika daug mažesnė, kai eina kalba apie veikliasias medžiagas, yra nesiniai atlikta studija. Mūsų manimų tikrai tos taisyklės negalėtų būti taikomas vienas prie vieno, taip pat ir pagalbinėms medžiagoms. Taip pat e, keli iš jūsų minėjote interneto e, klausimą. Mes pritartumėm tokiam požiūriui, kurį išsakė ponė Sartori, kad galbūt mes nesugebėsime šiame pasiūlyme apriepti visų klausimų susijusių su internetu, nes tuomet mums reikėtų reguliuoti taip pat ir mažmeninį vaistų platinimą. Šiandien tai nepatenka į mūsų sistemą ir todėl to neįtraukėme šį pasiūlymą, nes vaistinių priežiūra yra jau valstybių narių e, kompetencija. Bet aišku, gali tekti aptarti ir šį klausimą. Tai gal tada tiek, aš matau, kad jūs visi žiūrite į laikrodį, tai e, jau, jau po pusės septynių, tai aš sustosiu. Ačiū labai taip pat, kad ir už tai, kad atsižvelgėte į bėgantį laiką. Dėkoju taip pat komisijai, sekretariatui, vertėjams, kurie dirbo šiek tiek ilgiau ir svečiams, kurie neišėjo iš salės ir linkiu visiems geros kelionės namų.